So, dear colleagues, welcome. Kągi gerbėjai kolegos, sveiki susirinkę. Pirmiausia, aš norėčiau patvirtinti darbo tvarkę, jei niekas neturi jokių pastabų. Before welcoming. Ir norėčiau pasveikinti Daniel Nui ir pereiti dabar prie pirmojo mūsų darbo tvarkės e, klausimo. Pirmiausia, pranešimai turiu vieną svarbų pranešimą. Adolfo Barbera, mūsų sekretoriato vadovas, buvo komandiruotas Europos parlamento į Europos komisijos pagrindinio darybininko dėl Brexito darybininkų komandą. Taigi sveikiname Adolfo. Mes be abejo tikimės, kad tavo pastangų dėka santykiai tarp Europos parlamento ir pagrindinio dėrybininko bus dar geresni. Tu jau dešimt metų dirbi e, mūsų komiteto sekretorijete. Pirmiausia, buvai paprastas administratorius, po to e, tapai vieno padalinio vadovų. Visi tavo kolegos vertina tavo tai, išmintingumą, tavo gebėjimą dirbti ir tai, kad e, tu sugebi būti geras kitų atžvilgių, net ir tuomet, kai darbo sąlygos yra labai sudėtingos. Mes, kai kartu su tavim bendradarbiavėme nuo 2013 metų ir aš galiu tik tai patvirtinti, kad kolegų nuomonė yra tikrai, yra teisinga, man buvo visuomet nepaprastai malonu su tavim bendradarbiauti Tu puikiai sugebė vadovauti mūsų sekretariatui ir aš norėčiau tau padėkoti už tavo puikų darbą, už tai, kad tu labai profesionaliai visuomet galėjai man padėti. Tu suvaidinai nepaprastai svarbu darbą tuo met, kai ekonomikos pinigų politikos komitetas buvo įsitraukęs į tą vadinamąjį teisėkuros tsunami, kai buvo kuriama ES bankystės sąjunga, kai mes turėjome patvirtinti labai daug teisės aktų. Ir aš turėjau garbėjęs su tavim bendradarbiauti tuo metu ir tikrai be tavo pagalbos vargu ar mums būtų pavykę, man būtų pavykę susitvarkyti su šio komiteto pirmininko pareigomis. Taigi mes tavęs pasilgsime, bet kartu nebejoju, kad e, tu tikrai prisidėsi prie geresnio, sėkmingesnio dėrybininkų komandos darbo. Okay. So we can now, uh, of course, uh, I would also express some. Aš taip pat norėčiau išreikšti užuojautą visiems nukentėjusiesiems uh, Jungtinė karalystė ir Portugalijoje. Išgyvename sunkų laiką ir norėčiau išreikšti užuojautą visiems, kas nukentėjo ir jų šeimos nariams Junktinė karalystė ir Portugalijoje. Na kągi, pirmiausia. Aš esu buvusi mūsų komiteto pirmininkė ir aš taip pat pasakyti, kad Adolfo tikrai puikiai dirbo ir kad nuo pirmosios minutės, kai jis pradėjo dirbti mūsų komiteto sekretorijate, jis tikrai parodė visas tas savybės, kurias jūs pirmininkė minėjote. Ir mūsų komiteto vardu aš tai taip pat norėčiau pasidžiaugti to, kad Anlis Dodd taip pat buvo išrinkta į parlamentą ir ji taip pat dalyvaus darybos ir nebejoju, kad tai, jis taip pat yra svarbus asmuo šiuose darybose, mums per ją reikėtų taip pat bendradarbiauti. Panas Heis. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų sekretoriato pirmininką su to, kad jisai dabar dirbs ES vardu labai svarbioje dėrybininkų komandoje. Ir taip pat norėčiau pripažinti, kad per pastarąjį dešimtmetį iš tikrųjų jis puikiai dirbo šio komiteto labui. Aš šiame komitete dirbu tik trejus metus. Ir aš per tos trejus metus galiu pasakyti, kad tu tikrai parodai nemažai lyderystės ir profesionalumą, kurį mes visi vertiname dirbti iš tikrųjų tau nebus lengva e, naujame darbe, bet mes visi tave paremsime. Na kągi, o dabar galime pereiti prie viešųjų klausimų. Norėčiau pasveikinti Daniel Nui, ECB priežiūros valdybos e, pirmininkę Tai yra pirmasis klausimas, nu, kuris vyksta 2017 metais ir kuris vyksta pagal tarp institucinį susitarimą ir uh, atitinkamą reglamentą. Paskutinį kartą su jumis uh, matėmės kovo 23 dieną, kai jūs pristatėte mums e, savo parengtą ataskaitą ir aš manau, kad uh, Šis klausimas vyks labai tinkamų laikų, nes e, Europos vandenys sąjunga šiuo metu išgyvena įdomų laiką, da, daug kas vyksta ir mums būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją. Ir e, be abejo, būtų įdomu sužinoti, ką jūs galvojate apie Banko Popular bylą. Europos centrinis bankas dalyvavo toje byloje. Ir mums taip pat būtų žinomu sužinoti, ką jūs galvojate apie komisijos siūlomą reformą, kaip jūs e, vertinate neveiksnių paskolų padėtį ir galiausiai gal jūs galėtumėte taip pat mums papasakoti apie Europos centrinio banko poziciją dėl to, kaip breksitas turėtų paveikti Europos bankus. Prieš suteikdamas jums žodį, Aš norėčiau pasakyti, kad viena vertus mes džiaugiamės tuo, kad šis e, pirmasis e, pertvarkymo atvejas įvyko labai greitai. Taip yra ir e, atsitiko ir dėl to, kad greitai atsirado pirkėjas. Ir dėl to nereikėjo išpirkinėti privačiomis lėšomis šio banko, nereikėjo imtis kitų skausmingų veiksmų. Antra vertus, turiu vis dėlto pasakyti, kad mane neramina tai, kad bankas buvo paskelbtas, buvo paskelbta, kad, kad jis gali uh, tapti neveiksnus dėl to, kad jo a, turimi aktyvai buvo nederamos kokybės. Nepaisant to, kad tas bankas a, išlaikė du atsparumo išbandymus, du atsparumo testus. Me, kiek mes suprantame, padėtis buvo tikrinama vietoje, tačiau mes nematėme jokių priemonių nebuvo imtasi jokių priemonių reaguojant į susidariusią situaciją. Todėl mes nemanome iš tikrųjų, kad čia galime kalbėti apie sėkmės istoriją. Būtų įdomu, jeigu jūs pat komentuotumėte tą atvejį. Ir baigdamas, aš noriu pasakyti, kad e, mes taip pat galėtume išreikšti susirūpinimą ir dėl to, kad mes vis dar neturime EDIS, neturime vadinamojo backstop, neturime DEMREL. Taigi, ištikus kriziai, mes priklausysime nuo privačių pirkėjų, bet kas atsitiks, jei tokių privačių pirkėjų nebus. Taigi, mes išgyvenome tikrai nepaprastai sudėtingą tai išpirkimo atvejį, dėl kurio nu- nukentėjo ne tik Ispanija, bet ir Portugalija. Taigi, šis atvejas, mano galva, tikrai vertas to, kad mes tikrai gerai pasvarstytume, ar mes esame pasiruošę tinkamai susitvarkyti su krizėmis. Dėkuoju, prašau. Labai ačiū. Labadiena, e, pirmininkė, e, labadiena, mėly Europos parlamento nariai. E, visų pirma, leiskite pasakyti štai ką. Mintimis esu su Junktinės karalystės ir Portugalijos piliečiais, kurie dabar tikrai e, išgyvena sunkia padėtį, patiria tikrai labai daug e, skausmo. Taip pat leiskite pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi vėl galėdama grįžti Europos parlamentą ir su jumis aptarti keletą labai svarbių klausimų Europos bankų priežiūrai. Savo žanginėse kalbos, kalb, paž, e, pastabose aš kalbėsiu apie tai, kokį poveikį priežiūrai turės Brexit O taip pat kalbėsiu ir apie rizikos mažinimo paketą, kurį šiuo metu aptarinėjo taryba ar parlamentas. Visų pirma, šiek tiek informacijos apie neveiksnės pasko, paskolas. Bankų turto kokybė ir toliau išlieka didžiulis iššūkis visoje bankų sąjungoje, bet, bet ypač tai aktualu kai kuriuose šalise, kur yra daug tokių uh, neveiksnių paskolų ir dėl to bankai gauna mažai pelno ir jiems sunkiau finansuoti realią ekonomiką. Mes kaip e, priežiūros vykdytojai didžiulę, e, didžiulį dėmesį skiriame šiai e, blogų paskolų problemai nuo pat Europos bankų priežiūros proceso pradžios. Šių metų kovo mėnesį mes pradėjome konsultacijų procesą dėl šių paskolų ir Mes norėtumėm, kad e, bankai, kurie turi daug neveiksnių e, paskolų, imtųsi gyvendinti ambicingas ir realias strategijas tam, kad tokių paskolų e, kiekį laikų sumažintų. Per pastaruosius mėnesius mes matėme, kad nemažai bankų pradėjo spręsti turto kokybės klausimą žymiai aktyviau negu kad anksčiau. Ir aišku, mes ir toliau dėsime pastangą šioje srityje mes stebėsime, kaip bankai gyventina blogų paskolų e, mažinimo strategijas. Taip pat mes ieškome labiau į ateitį nukreiptų sprendimų tam, kad ateityje tokių blogų paskolų kiekis nesikauptų. Labai svarbu, e, vykdant e, prevenciją, užtikrinti, kad bankai laiku imtųsi riziką ribančių priemonių tam, kad sumažintų blogų paskolų sukeliamus nuostolius. Mes apie tai jau kalbėjome, kad būtina stiprinti tokias kompetencijas, apie tai jau kalbėjome ir gegužės mėnesį, kai teikėme teisėkuros paketą. Labai svarbu, kad visos suinteresuotos pusės, ne vien tik tais priežiūros vykdytojai, spręstų šią blogų paskolų problemą. Pripažįstame, kad reikia ir papildomų teisinių priemonių, pavyzdžiui, bankroto ar teisminių procedūrų srityje. Dabar perėsiu prie Brexit. Tai irgi labai svarbi mūsų darbo dalis. 2016 metais Junktinė karalystė balsavo už tai, kad būtų pasitraukta iš Europos Sąjunga. Sąjungos ir ECB nuo to laiko ruošiasi tokio žingsnio pasiekmėms. Visų pirma, mes norime užtikrinti, kad tie bankai, Eurozonos bankai, kurie turi filialų ar dukterinių įmonių Junktinėje karalystėje, pasiruoštų e, e, galimybei, kad Brexit bus kietas. Taip pat mes taip pat rengiamės ir galimam Junktinė karalystė įsikūrusių bankų persikelimui į Eurozoną. Uh, Savo atsakomybės ribose mes norime užtikrinti, kad tie bankai, kurie persikels iš Europos, iš Junktinės karalystės į bankų sąjungą, jiems, kad būtų taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir kitiems. Turiu omeny, kad jiems būtų vykdoma tokia pati priežiūra kaip ir kitiems bankams. Ir dėl to mes e, e, darome viską, kad tarptautiniai bankai, kurie persikelia į eurozoną, būtų traktuojami taip pat kaip ir kiti bankai. Taip pat turiu pasakyti, kad valstybėse narėse e, dar e, yra e, įstatyminių skirtumų. Ir tai taip pat gali turėti poveikį po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks. Mes taip pat uh, Manome, kad reikėtų peržiūrėti spragas teisės aktuose, e, pavyzdžiui, tas spragas, kurios yra susijusios su investicinėmis įmonėmis arba trečiųjų šalių bankų filialais. Šios problemos turėtų būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. E, bankai tai atsižvelgia, spręsdami, kur persikelti. Dabar teisės aktai ES yra fragmentuoti ir nuo to gali priklausyti E, bankų pasirinkimas, bet to mes nenorėtumėm. Taip pat toliau vyksta kapitalo reikalavimų e, direktyvos ir e, reglamento peržiūra. Mes taip pat manome, kad motininių įmonių pasiūlymas yra geras pavyzdys šioje srityje. Taip pat Mums svarbus ir toks dalykas kaip didelių investicinių firmų priežiūra, nes tokios investicinės įmonės taip pat kelia e, nemažą sisteminę riziką. Taip pat kai kurie bankai vykdo labai sudėtingą veiklą. Ir taip pat e, tokie bankai dažnai bendradarbiauja su didelėmis investicijų bendrovėmis. Taip vyksta ir jungtinė Ir čia būtina kolegų priežiūra, tai jau yra nusistovėjusi praktika Junktinėje karalystėje ir JAV. Taigi mes manome, kad reikia užtikrinti geresnę tokių įstaigų priežiūrą. Dabar noriu pereiti prie komisijos pasiūlymo dėl rizikos sumažinimo. Apie tai esame kalbėję anksčiau, taigi aš dabar pasisakysiu trumpai, paminėsiu tik pačius svarbiausius dalykus. Visų pirma, mes pritarame tam, kad būtina susitarti dėl perinamo laikotarpio nuostatų dėl tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto numeris 9. Taip pat būtina pagalvoti ir apie bendrą pirmo lygio akcinį kapitalą. Mes siūlome suformuoti dinaminę požiūrį tam, kad būtų galima užtikrinti lengvesnį perėjimą prie tokio standarto. Mes taip pat e, manome, kad dabartinis požiūris e, gali pavėlinti IFRS 9 įsigaliojimą, nes bankams reikės prisitaikyti prie nuostatų dėl bendro pirmo lygio akcinio kapitalo. Ir e, tai turės poveikio visam perinamam laikotarpiui. Taip pat būtina užtikrinti, kad priežiūros įstaigos turėtų ir tam tikrą lankstumą, tam, kad galėtų spręsti idiosink idiosinkratinės rizikos klausimą. Taip pat e, būtina, kad pasiūlymas nebūtų pernelik e, griežtas. Mūsų pasiūlyme nekalbama apie e, priežiūros priemonių harmonizaciją. Mes kalbame tik apie tai, kad būtina sumažinti keliamą riziką bet tai nėra tinkamai atspindėta atskaitomumo taisyklėmis. Ir čia labai svarbu taip pat išspręsti ir blogų paskolų klausimą. Taip pat būtina toliau harmonizuoti ES riziką ribojančias nuostatas. Valstybės narės čia turėtų mažesnę pasirinkimo laisvę. Tikrai norėtumėm, kad dėl to pavyktų susitarti ir čia e, nemažas vaidmo gali tekti Europos parlamentui. Penktą mes pritarėme tam, kad būtų supaprastintos kai kurios taisyklės mažom, mažiems bankams. Tokios taisyklės kaip, pavyzdžiui, informacijos atskleidimas. Čia reikia vadovautis proporcingumo principu. Taip pat mes manome, kad galbūt nereikėtų kurti visiškai atskirų taisyklių mažiems bankams. Būtų labai sunku tinkamai apibriežti, kas yra mažas bankas. Bet taip pat nepamirškime ir to, kad ir mažas bankas gali e, kelti didelę riziką visai sistemai. Čia būtų galima prisiminti e, jau e, turimus pavyzdžius susijusius su ankstesnė finansų krize. Taip pat šeštą mes remiame pasiūlymą dėl tam tikrų išlygų bankų grupėms veikiančioms tarp valstybinių lygmenių. Mes manome, kad čia būtina atsižvelgti SSM. Baigdama noriu pasakyti štai ką. Aš ir toliau intensyviai dirbsiu um, Europos Centrinio banko priežiūros valdybą. Daro viską, kad būtų sumažinta bankų keliama rizika. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su reguliuojančiomis ir priežiūros institucijomis tiek europiniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu mes dar nepasiekime visko, ko norėjome. Visų pirma, dar yra nemažai bankų, kuriems reikia imti skubių priemonių tam, kad galėtų pagerinti savo turto kokybę. Ir tam, kad, galėtume, kad tie bankai galėtų sėkmingai veikti šiame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Na, o antra, yra būtina imtis ir teisė, kurio žingsnių, harmonizuoti teisės aktus, uh, bet užtikrinti ir reikalingą lankstumą tam, kad priežiūros institucijos esant reikalui galėtų imti skubių veiksmų. Ačiū pirmininkė. Brian Hayes. Ačiū labai dabar žodis ponui Brian Hayes, prašau. Ačiū labai pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Noir sugrįžus į Ekon komitetą. Ačiū už jūsų įdomų pristatymą. Norėčiau užduoti vieną klausimą, ypač po tų pastabų, kurias išsakė mūsų pirmininkas e, dėl banko populiar e, pertvarkymo mechanizmo sėkmės. Taip, pirmininkas teisingai pažymėjo, kad e, privatus pirkėjas e, padėjo užtikrinti, kad sėkmingai bus išlipta iš tos dobės, tačiau kalbant apie naujausius bankininkistės teisės aktus, ten yra kalbama apie e, dabar egzistuojančių priežiūros mechanizmų peržiūrą, turint omenyje e, pertvarkymo mechanizmus ir Man atrodo, kad būtų įdomu mums daugiau sužinoti apie jūsų nuomonę dėl tos e, priežiūros e, priemonių rinkinio, e, taip pat testavimo nepalankiausiamis sąlygomis ir taip pat tai būtų susijęs su rekapitalizavimo atvejais. Na ir ko turėtų imtis priežiūros institucijos, kalbant apie tą atsargumo principą ir laiko terminus. Dar vienas dalykas, dėl kurio norėčiau paklausti. Kalbėjote apie NPL, neveiksnės paskolas. Apie tai jau esu anksčiau kalbėjęs, kalbėjau apie Airijos pavyzdį. E, apie 14 procentų paskolų kelia nerima. Ir reikia suprasti ir tai, kad ne visos neveiksnios ar blogos paslaugos yra vienodai blogos. Kai kurias iš jų dar galima išgelbėti, yra ir tokių, kurios dėje jau yra pasmerktos. Tad norėčiau paklausti, ar kalbant apie SSM yra svarstomos skirtingos neveiksnių paslaugų, e, paskolų kategorijos ir ar yra manoma, kad toms vilčių dar teikiančioms paskoloms reikėtų suteikti šiek tiek daugiau laiko. Na ir manau, e, tai yra įtin aktualus klausimai tiek ir man, tiek ir apskritai Airijai. Ja, brendančiai iš tam tikrų sunkumų finansinėje srityje. Ačiū. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimus, taip pat pirmininko pateiktas pastabas. Visų pirma, turiu pasakyti, kad mane saisto konfidencialumo priesaika. Aš esu įsipareigojusi Ispanijos institucijoms, taip pat ir Europos teisės aktų laikausi. Tad galiu nebent apie patį procesą pakalbėti, pakalbėti apie tai, kokiu žingsniu įmamėmis e, tam tikromis aplinkybėmis. Taip, kaip pirmininkas ir minėjo, labai svarbu užtikrinti, kad krizė nebūtų sisteminė, ilgalaikė, todėl buvo sukurta bankų sąjunga, nes buvo norima m, mm, kuo sparčiau spręsti kylančias problemas, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų panaudojamos visos reikalingos priemonės. Nebejotinai daug paprasčiau e, spręsti tokias problemas, e, kai yra pirkėjas ar keletas pirkėjų, tai sukuria netgi tam tikrą konkurenciją. Tačiau galiausiai svarbu, kad bent vienas pirkėjas būtų. Na ir pagrindinis problemos sprendimo būdas yra spręsti ją kuo anksčiau, jeigu tai vėlai darysime. Uh, Manau, kad galime nubaidyti potencialius pirkėjus, jie gali prarasti susidomėjimą, e, perimti nusilpusius bankus ar tų bankų portfelius. Dabar dėl to atsargumų pagrysto rekapitalizavimo e, turiu pasakyti, kad e, tai yra numatyta BRD reglamente Tačiau ne viskas priklauso vien tik nuo mūsų. Svarbu, kad bankas kreiptųsi nacionalinės valdžios institucijas. Ir jeigu nacionalinės institucijos sutinka viešasis lėšas e, investuoti, tada finansų ministras ar kitų sričių ministrai paprašys mūsų konkurencingumo direktorato patikrinti, ar sąlygos susijusios su tokiu rekapitalizavimo atsargumo principu pagrįstų yra įvykdytos. Labai svarbu, kad valstybinės lėšos nebūtų naudojamos e, praeities nuostoliams padengti, jos turi būti naudojamos tiesiog bankų gyvybingumo išsaugojimui, e, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą Ir tokios procedūros atveju bendras priežiūros mechanizmas arba SSM turi padaryti du dalykus. Visų pirma, turi atsakyti klausimą, ar bankas yra mokus. Ir tas sprendimas priimamas būtent atsižvelgiant į tos konkrečios dienos situaciją. Be abejo, kažkiek žiūrima ir į ateitį, vadovaujamasi tą ateities perspektyvą. Tačiau svarbu yra tas konkretus momentas, kada atliekamas vertinimas. ir turime atsižvelgti į galimus kapitalo trūkumus, blogiausio scenarijaus atveju. Būtent tai mes ir atliekame. Ir taip pat mes glaudžiai dirbame su kitomis ES e, valdžios institucijomis, nacionalinėmis institucijomis siekiant, kad tie procesai būtų sėkmingi. Nes bent jau mano nuomonė tai yra toks E, kertinis akmuo. Kalbant apie tą rekapitalizavimą vadovantis atsargumo principu ir jeigu jau panaudojamos viešusios lėšos, reikia, kad tai būtų sėkmingas projektas. Ir komisija turi įvertinti, ar laikomasi visų sąlygų. Dabar dėl neveiksnių paskolų. Be abejo, ne visos tos neveiksnios paskolos yra vienodos, na, jos visos skirtingos, tiesą pasakius. Būna įvairiausių atvejų, kai, pavyzdžiui, buvo galima bristi iš skolų, mokėti, kaip kad buvo kriz, e, Graikijos krizės atveju. Reikia nepamiršti ir mažų bei vidutinių įmonių, privačių asmenų. Tai gali būti įvairiausios būsto paskolos. Uh, E, kitos vartotojų finansavimo priemonės. Ir tos skirtingos paskolos be abejo reikalauja skirtingų problemos sprendimo būdų. Na ir tiesiog kiekvienu konkrečiu atveju mes atsižvelgiame į specifinę situaciją, į tuos uh, kokybinius elementus. Tiesiog norime matyti, kad bankai juda tinkame linkme, kad jie kuo įmanoma sparčiau bristų iš dobės. Tai turi būti realistiški lūkesčiai be abejo. Ir mes žvelgiame taip pat ir kapitalo planus, taip pat neveiksnių paskolų planus, kuriuos pristato bankai. Ir neretai tie dokumentai yra įtikinantis, jeigu ne, tada mes paprašome tą darbą atlikti iš naujo. Ačiū. Ačiū. Dabar aš pats pateiksiu keletą klausimų ir pratęsiu banko populiar temą. Taip, suprantu, kad jūs ne, negalite visko atskleisti, tai yra viešasis klausimas, tačiau bet kuriuo atveju, manau, verta pasigilinti į šią temą. Visų pirma, norėčiau paklausti, ar SSM bendras priežiūros mechanizmas žinojo apie tą banko problemą ir jeigu buvo apie tai žinoma, ar buvo kažkokie tai patikrinimai vietoje atliekami, ar tuos patikrinimus atliko įvairių tautybių asmenys, E, tokios subalansuotos komandos, kad būtų e, išvengta kažkokio tai nacionalinio elemento, nacionalinio palankumo. Ir taip pat norėčiau paklausti, kodėl testavimas nepalankiausiamis sąlygomis nenustatė tų problemų. Ir tos problemos iškilo net nesant tų nepalankiausių sąlygų tiesiog įprastinėmis veiklos sąlygomis jos išsikristalizavo. Taip, kalbant apie neveiksnės paskolas, man atrodo, kad jūs turite tikrai didelius įgaliojimus. Ir, kaip suprantu, šis procesas buvo atliekamas, tačiau man kyla klausimas, kodėl nebuvo imtasi kažkokių priemonių, bandant atsižvelgti į tas jautres rytis, būtent jūsų e, įgaliojimų aprieptyje. Tad jeigu bankas turėjo problemų ir jūs apie jas žinojate, kodėl nesijėmėte veiksmų, ar jūs nieko apie tai nežinojote, tada dar blogiau, nes e, tai reiškia, kad tas bendras priežiūros mechanizmas neįtin sėkmingai funkcionuoja. Dar vienas dalykas. Kalbant apie bankų sąjungą, e, dar tikrai tai nėra baigtas mechanizmas, nėra EDIS, nėra MRL e, ir yra tik tas prevencinis e, ankstyvus įkišimo mechanizmas, tačiau neaišku, ar ir tai tinkamai funkcionuotų. Tad galbūt reikėtų tiesiog pripažinti, kad kažkas e, netinkamai suveikia, kad buvo padaryta kažkokių klaidų, kad yra e, spragų, ką SSM galėtų padaryti, sprendžiant tas problemas. Ačiū. Much, uh, regarding these uh, questions on the Atsakydama jūsų klausimus dėl banko populiaro. Aš jau sakiau, kad dėl konfidencialumo įsipareigojimo aš negaliu visko jums pasakyti, bet aš noriu pasakyti, kad taip, daug kam buvo žinoma apie tai, kas vyksta 2016 metais, buvo atliktas atsparumo testas. Ir tuomet Banko Popular buvo trečias blogiausią rezultatą parodęs banką. Ir e, rezultatas buvo išties labai nepalankus. 600 e, verslo taškų buvo prarasta. Tai mūsų, taigi mūsų nenustebino tai, kas įvyko, nes mes stebėjome situaciją bankę jau kuris laikas, jau kuris laikas vykdėme jo priežiūrą. Jums, ko gero, reikėtų žinoti, kad Atliekant bankų testavimą sudėtingomis sąlygomis nėra nustatoma tiesiog, kad bankas išlaiko testą ar ne. Ir, ir banko išleistas akcinės kapitalas, jo rodiklis buvo 2,5 ir po to 5 milijardus dar bankas, 5 milijardus papildė tą kapitalą, taigi tai gan didelė suma. Uh, Na, gal, kai ką galima būtų paaiškinti tuo, ir kad ne mes kūrėme testavimo scenarius. Ir da, mes nedalyvaujame balsuojant, da, kai Europos bankysės institucija priima da, sprendimą. Europos centrinės bankas, e, kelios kitos institucijos dalyvauja nustatant šį scenariją, bet bendras priežiūros mechanizmas nedalyvauja, kai yra nustatomas toks scenarius. Ta pasakiau todėl, kad e, tais atvejais, kai šalis išgyvena tikrai labai sudėtingą krizę ir Akivaizdu, kad e, Ispanijoje tuomet situacija buvo labai sudėtinga, formavusi vadinamasis burbulas ir dėl to galėjo nukentėti nemažai bankų. Ir todėl galima buvo daryti prielaidą, kad. Uh, sunkiausia padėtis susiklostė tose situacijose, tose šalyse, kur ir taip ekonominė padėtis buvo sudėtinga. Ir tokią sudėtingą situaciją ir stebėjome Ispanijoje. Matėme, kad Ispanijos bankams kur kas sunkiau sekėsi, e, kai buvo atliekami testavimai nepalankiomis sąlygomis. Mes atlikome labai daug patikrinimų vietoje ir tą jūs uh, uh, galite pamatyti įvairiuose ataskaitose. Daugybė naujų nuostatų uh, atsirado per tą laiką, kai buvo pradėta vykdyti bankų priežiūrą. Kaip jūs ir sakėte, gal ir būtų buvę. Uh, geriau, jei mes būtume kažką ištaisę, kažką pakeitę anksčiau. Tačiau jau ir, ir žinodami tai, ką žinome šiandien, sunku būtų iš tikrųjų pasakyti, ką reikėjo tuomet daryti. Pirmą kartą per trejus metus mes paskelbėme, kad bankas gali bankrutuoti ar kad jis yra bankrutuojantis. Tokį sprendimą nebuvo lengva priimti, priimti bet ko gero būtų da, neteisinga manyti, kad niekuomet negalima teikti, kad bankas bankrutuoja. Ir mums sutekti galiojimai leidžia mums. Uh, priimti sprendimą, kad bankas gali žlugti. Ir bankai kartais e, bankrutuoja, nes ne visuomet bankai priima tinkamus sprendimus. Bet labai svarbu yra turėti tokią sistemą, e, kaip ir bendrą priežiūros e, mechanizmą, kaip Europos bankininkystės įstaiga, kitas institucijas, kurias turime šiandien, tam, kad mes galėtume visi sutelkę pastangas padėti bankui susitvarkyti. Ir bankas jau kitą dieną pradė, atnaujino savo veiklą ne tik Ispanijoje, bet ir Portugalijoje. Jis gavo viešųjų pinigų, da, da, jis gavo, atsiprašau, pinigų injekciją. Ir, ir da, labai atsargiai, bet vis dėlto galima būtų pasakyti, kad ši sistema, pasi, e, turima šiandien sistema pasiteisino. Uh, I'm sorry to say that I don't agree with this assessment. I think would be... Na, aš negaliu jums e, pritarti. Aš manau, kad būtų buvę geriau, jei e, bendrasis priežiūros mechanizmas e, būtų pasakęs, kad taip problemoje esame ir tas problemas reikėjo spręsti štai taip ir taip. Pirmininkė. Man atrodo, kad jūs kalbėjote, kad mes neturime MRL. Taip, bet taip mes jį turime, bet ta, tam, kad bankai jį galėtų tinkamai gyvendinti, prireiks nemažai laiko. Bet popieriui taip jis egzistuoja. Taip, taip, mes turime tą popierių ir apie tai mes šiandien nekalbėsime, apie tos minimalius mūsų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus, bet tam, kad jie galėtų būti tinkamai pritaikyti, visur reikės nemažai laiko. Taip, bet mes turime tuos reikalavimus. Taip, turime, bet e, prisuprantame, kad egzistuoja skirtumas tarp e, įstatymo parašymo ir e, jo gyvendinimo. Sandra Lewis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu daug kam iš to, ką Jūs pasakėte. Ir taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ponę Nui ir norėčiau pratesti diskusiją apie Banko Populiar. Prieš dešimt uh, dienų aš skaičiau pono Konstancijos uh, paskelbimą, kuriame buvo parašyta, kad uh, priežastis, dėl kurio iškilo problemos, buvo susijusios su likvidumu. Uh, ir jos nebuvo susijusios su, su mokumo vertinimu, bet dar kartą kartuoju, kad tos problemos susirado dėl nepakankamo likvidumo. Taigi, formuluoti, kad tokia, kad bankas gali bankrutuoti ar yra bankrutuojantis, yra labai įdomi. Aš negyvenu Ispanijoje. Bet Ir da, e, nemačiau, ar prie bankų buvo nusidriegusios eilės. Bet aš norėčiau jūsų paklausti, Kaip Jūs priėmėte tą sprendimą, nes žinome, kad Eurozonoje yra kitų bankų, kurie išgyvena problemas ir kurių likvidumo pozicijos nėra labai geros. Ir Montedės Pasko, Banko Popularė Devinčiansė, dar vienas Italijos bankas susiduria taip pat su likvidumo problemomis ir žinome, kad jie šiuo metu nerimauja. Ir kaip Jūs įvertintumėt padėti šiuose trijuose bankuose? Ir kaip jūs įvertinate likvidumui taikomą slengti ir kiek, kiek tie trys bankai skiriasi nuo banko popularis? Na, per, pirmiausia dėl to, kad jie neišlaikė to atsparumo testo. Na ir kitais aspektais skiriasi. Na, dėkoju, prašau. Na, akivaizdu, kad labai dažnai, kai bankas žlunga, Nepakankamas likvidumas yra tik paskutinės lygos simptomas. Bet, kaip aš ir sakiau anksčiau, šis bankas turėjo ne tik likvidumo problemų. Per pasrusius dviejus, trijus metus bankas milijardais padidino savo kapitalą Jie taip pat, e, jei bankas e, banką nu, nusprendžiama parduoti, jei banko valdyba nusprendžia jį parduoti, paprastai yra e, daroma dėl to, kad bankas susidūrė su pro struktūrinėmis problemomis, kurios yra kur kas platesnės, gilesnės nei tiesiog nepakankamas likvidumas likvidumą, nepakankamas likvidumas yra tai tik paskutinė lygos stadija. Taip, likvidumas buvo nepakankamas. Ir tokiamis sąlygomis reikėtų vengti situacijos, kad bankas negalėtų gražinti savo skolų. Reglamente viskas labai aiškiai pasakyta. Yra numatytos aiškios sąlygos, aiškus kriterijai, kokiais atvejais galime nustatyti, kad bankas gali bankrutuoti. Aš galiu jums juos pacituoti, galite juos perskaityti jei e, įstaigos turtas e, bus dides, mažesnės kuris laikas nei įstaigos įsipareigojama, jei įstaigo negali gražinti skolų, nepakankamas likvidumas, jei reikia nepak, labai didelės paramos e, ir jei reikia imtis rekapitalizacijos rizikos ribojimo tikslais. Taigi, kol bankas gali gražinti savo skolas, jis negali būti apibūdintas kaip galimai bankrutuojantis. Bet mes atsižvelgime taip pat ir į, į tai, kas parašyta šiuose kriterijuose, kad jei artimiausioje ateityje galime manyti, kad bankas negalės gražinti savo paskolų. Taigi mes, laikydamėsi visų nustatytų taisyklių, nu, nusprendėme priimti tokį sprendimą ir pagalvojame, kad geriau priimti tokį sprendimą savaitgalį, tai, tai visuomet geriau pasiteisina to, tose šalise, kur nėra moratoriumo. Paprastai manoma, kad per savaitgalį geriau priimti tokius sprendimus, bet kartais priimame tokius sprendimus ir savaitės vidury, kai pasitiko su Banko Popular. Taigi mes tiesiog turėjome priimti sprendimą. Dėkuoju. Ramon Tremoza. Ačiū, ponė e, e, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti jūsų atvykus pas mus ir mano klausimas taip pat yra susijęs su Banko Populiarė ir jis papildė Sandro Lūės užduotą klausimą. Per pirmą kartą privačiais pinigais buvo e, gelbimas bankas, taigi galima tai pašvesti. Ir panašu, kad priežiūros, nu, e, bendra priežiūros valdyba sureagavo labai greitai ir tinkamai, taigi mes tuo džiaugiamės. Banko Sandaner ateityje galės, e, turės mokėti mažiau mokesčių, turės sujungti, konsoliduoti savo išlaidas ir, ir pajamas. Bet aš norėčiau jūsų paklausti apie tai, kokį vaidmenį jūs suvaidinote šioje krizėje. Kaip ir sakė kolegos ECB vicepirmininkas Birželio 7 dieną pasakė, kad tai nebuvo nemokumo krizė, bet likvidumo kri, e, krizė, nepakankamų likvidumo krizė. Aš noriu jūsų paklausti, ar jūs ištirsite šią informaciją? Informacija, kuri pasirodė e, praeitą savaitę žiniasklaidoje. Ispanijos ministras pasakė, kad e, regioninė vyriausybė ir galbūt Ispanijos e, socialinio draudimo sistema, kuri atsijėmė savo indėlius. Taigi gatvėse nebuvo jokių žmonių eilių, e, banko klientai neprašė e, gražinti jiems indėlių, bet panašu, kad tam tikros savivaldybės išėmė iš to banko milijardus eurų, likus dviems dienoms iki jūsų atliktos intervencijos. Taigi aš noriu paklausti, ar jūs išnagrinėsite e, Ispanijos vyriausybės sprendimą, kuris labai svariai prisidėjo prie to, kad Banko Popular susidarė likvidumo krizę. Antras klausimas. Dabar uh, šio banko skola išnyko visiškai ir toks modelis gali būti pritaikytas ateityje. Ar jei taip, tai ir ar galimos kitos priemonės, kurios galėtų būti taikomos tai subordinuotai skolai mažinti. Pirmasis klausimas e, - tai, kad kai kurie stambus indėlininkai atsijėmė savo e, indėlius e, anksčiau nei kiti. Aš nesu policininkė, neturiu tokių įgaliojimų. Aš manau, kad tai yra klausimas, į kurį turėtų atsakyti Ispanijos teismai ir gal rinkos priežiūros institucijos. Būtent jie turėtų ištirti, kas įvyko ir kokiu priemoniu reikia imtis. Toliau dėl koko ir subordinuotų paskolų. Tai yra priemonės, kurios yra taikomos ir nemažai minimalaus nuo savų lėšų ir tinkamų įsipareigomų reikalavimų susijęs su tais koko. Taip aš suprantu, kad tai bus tam, ir tam tikros obligacijos ir kitos priemonės. Uh, Ir e, žmonės, ir, ir verslininkai, ir institucijos turės suprasti, ką e, perka. Ir man atrodo, kad e, mažmeninės įstaigos neturėtų būti pareigotos pirkti tiesiogiai šių priemonių, nes po to gali susidaryti su labai sudėtinga situacija, ypač jei kalba eina apie gyvybės draudimą, nes paprastai gyvybės draudimas susijęs su didelė diversifikacija. Taip, tai yra priemonės. kurios yra gan pavojingos ir žmonės turi tą suvokti, su, suprasti, su kokia rizika susiduria. Aš turiu dar pusę minutės. Aš paklausiau jūsų ar bendras priežiūros mechanizmas ketina ištirti galimą Ispanijos vyriausybės e, poveikį. Jūs pasakėte ne Taip, nes regioninė valdžia ir socialinės apsaugos sistema atsijėmė daugybę lėšų. Aš nesakiau, kad nereikia ištirti, aš tik sakiau, kad Ispanijos, atsakingos Ispanijos institucijos turi atlikti tyrimą. Ir prieš tris savaitės buvo sakoma, kad Banko Popular buvo mokus bankas, o praeitą savaitę sužinojome, kad jis yra nemokus. Ar jūs ištirsite, kodėl taip yra? Vėlgi, rinkos institucijos yra atsakingos už tokius dalykus. Dėkoju. Gal jums nepatiko toks atsakymas, bet jūsų klausimą buvo vis dėlto atsakyta. Gracias, eh, presidente. Gracias, señora Nui. A nuestro parecer, eh, la resolución del Banco Popular. Ačiū, pirmininkė. Dėl eh, Banko Popular. Eh, Prie šio banko e, gelbėjimo prisidėjo ir Ispanijos vyriausybė, ir ECB. Ir aš turiu dar e, klausimų dėl šio banko. Ar iš anksto buvo apmastyta banko gelbėjimo procedūra? Juk buvo kilus, e, kilęs pavojus dėl indėlininkų santaupų. Kai kas apie tai žinojo, stambieji indėlininkai žinojo, bet smulkieji indėlininkai liko kvailio vietoje. Santander bankui grėsia didžiulė restruktūrizacija ir matome, kad vėl e, padėtis tokia pati vėl kartojasi ta pati istorija. Ar, ar neatsitiks taip kaip su uh, banku Populiar, kuris buvo parduotas už vieną eurą? Ar po uh, banko Populiar atveju nebuvo pakeisti atitinkami mechanizmai? Uh, net ir mūsų ekonomikos ministras sako, kad uh, E, bankas praktiškai žlugęs. Ar dėl banko populiar galima būtų teikti skundus? jeigu, pažiūrėjau, buvo patirta žala, e, e, kažkokie patirti žala, nuostoliai ar žala dėl to, galima kažkur kreiptis ir bilinėtis. Uh, Man atrodo, kad buvo žengtas tikrai labai pavojingas e, žingsnis. Manoma, kad kai kurie bankai yra tiesiog e, per dideli, kad galėtų sužlugti, bet e, paskui pasimokome, kad vis dėlto jų keliama rizika buvo didžiulė. Ar jūs manote, kad tie bankai nekelia jokios sisteminės rizikos? Uh, Ačiū. E, tikiuosi, kad e, supratau jūsų klausimą, nes jūs kalbėjote labai greitai ir vertėjams buvo sunku su jumis suspėti. Jūs kalbėjote apie indėlininkų veiksmus, apie indėlio atsijėmimą. Turiu pasakyti, kad nuo mane ši niekas nepriklauso. Bet, aišku, e, Ispanijos teisingumo sistema gali atlikti tyrimą. Uh, dėl indėlio atsijėmimo, išsiaiškinti, ar nutekė kažkokia informacija ir kodėl kai kurie žmonės bandė apsisaugoti save geriau, negu kad e, paprasti indėlininkai. Buvo ir tokių, kurie neprarado. E, bet turiu pasakyti, kad nei Portugalijoje, nei Ispanijoje smulkieji indėlininkai neprarado nei centų, jie visi buvo apsaugoti. Kalbant apie akcinį kapitalą, tai jis skiriasi nuo e, banko kapitalo. Ir aišku, reikia tam tikras pamokas išmokti ir jas prisiminti dėl e, kreipimas į teismą, dėl skundų. Ko gero, skundų bus nemažai ir tai yra visiškai normalu. Reikėtų išsiaiškinti, kas atsitiko, kas buvo padaryta blogai, ką padarė blogai kai kurie asmenys ar institucijos. Aš tikrai e, manau, kad šią problemą teisingumo sistema išspręs. Aš pasitikiu kiekvienos šalies teisingumo sistema. Dabar dėl bankų koncentracijos ir tos minties, kad bankas gali būti per didelis tam, kad sužlugtų. Aš asmeniškai manau, kad viskas priklauso ne nuo banko dydžio Aišku, jeigu bankas didelis, tai jo veikla kiek sudėtingesnė negu kad mažo banko. Bet viskas priklauso nuo banko vykdomos veiklos, sudėtingumo, įvairių egzotiškų operacijų rinkoje, e, tų operacijų, kurios nepatenka į balansą, į apskaitą. Galbūt kažkoks tai bankas užsiema ir ne visai skaidrys sandoriais. Mes dabar kalbame apie mažmeninę bankininkystę, tokius bankus, pavyzdžiui, kaip Santander. Ir dėja, labai dažnai būtent mažmeninė bankininkystė e, sukelia daug problemų. Aš manau, kad e, iš tikrųjų uh, E, žymiai e, sudėtingiau bus prižiūrėti Bayer banką negu kad anksčiau. Ernest Urkason. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Nui už tai, kad ji pas mus atvyko. Turiu porą klausimų. Visų pirma, uh, dėl ankstyvo įsikišimo. Kalbant apie RSM 13 straipsnį, tai ten nurodyta, jog turi būti informuojamas SRB, jeigu vykdomas e, ankstyvojo įsikišimo procesas. Pavyzdžiui, jeigu e, banko finansinė padėtis pablogėjo, jam kilo problemų e, dėl likvidumo, tuomet negalima taikyti ankstyvojo įsikišimo priemonių, bet noriu pasteirauti, ar banko populiar atveju buvo taikoma šios priemonės taip ar ne. Ir jeigu ne, tai kodėl to nebuvo padaryta? Kodėl nebuvo pasinaudota bendru bankų pertvarkymo mechanizmu? Toliau dėl, kitas klausimas dėl likvidumo arba mokumo. Banko populiar likvidumas uh, buvo šymiai mažesnis negu kad reikalaujama riba. Ir aš noriu pasiteirauti, nuo kada bankas Populiar nevykdė šio reikalavimo. Aš esu tikras, kad jūs tokią e, informaciją turite, nes banką Populiar atidžiai stebėjo e, Ispanijos centrinis bankas. Taigi jūs turite tai žinoti. Aš noriu sužinoti, kiek laiko bankas Populiar veikia nors negalė, nebuvo įgyvendinęs minimalaus e, likvidumo ribos. Dar 16 e, metų gruodžio mėnesį panašu, kad ta riba buvo, tos ribos buvo laikomasi. Kalbant apie šį banką, E, šio banko ankstesnės valdybos nariai išėjo į pensiją, pasiėmė 73 milijonus eurų. Tai sukėlė didžiulį skandalą Ispanijoje, o smulkiai indėlininkai buvo palikti visiškai nuo šalyje. Aš noriu pasiteirauti, kas daroma tokiais atvejais, nes ko gero turime pagalvoti ir apie tokių lėšų susigražinimą. Tai patikiu tris klausimus. Ačiū. dėl to ankstyvojo įsikišimo priemonių. Čia galima pasinaudoti keliais reglamentais. Visų pirma, tai yra bankų gaivinimo ir pertvarkymo e, e, teisės aktas, o taip pat ir kapitalo reikalavimų direktyva. Mes turime e, vadovautis proporcingumo principu. Tai reiškia, mes turime imtis tų uh, veiksmų, kurių minimaliai reikia tam, kad pasiektume mūsų tikslą. Paminėjau du režimus, kurie taikomi bankams. Kalbant apie CRD arba kapitalo reikalavimų ketvirtąją direktyvą, tai nereikėtų taikyti tokio atveju ankstyvio įsikišimo priemonių. Pagal BRRD tai yra uh, bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą, tokį banką tiesiog, tiesiog reikėtų įspėti. Taigi, būtent dėl e, šios priežasties aš buvau išsiuntusi laišką Europos komisijai, kur paaiškinau, kad man e, kelia susirūpinimą dabar dabartinė iš, iš ankstinės įkišimo priemonių versija, nes iš tikrųjų tokias priemonės dabar labai sunku pritaikyti, yra tam tikrų teisinių trūkumų. Ir e, Europos centrinio banko priežiūros valdybos nariai tiesiog nesutarė, ar jau per anksti ar per vėlai tokias priemonės taikyti. Mes šią problemą norėtumėm išspręsti. mes e, norėtumėm e, žymiai anksčiau pradėti bendradarbiauti su nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis, dar prieš pradedant taikytis ankstyvojo įsikišimo priemonės pagal bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą. E, priežiūros institucijos turi t, e, e, geriau suprasti padėtį. Tikrai būtų labai gerai peržiūrėti tą BRRD e, direktyvą tam, kad tos ankstyvojo įsikišimo priemonės e, galėtų būti taikomos veiksmingiau e, bankams reikėtų aiškiai pasakyti, jeigu ir toliau eisite tokiu keliu jūs teks pertvarkyti arba iš viso likviduoti. Tai toks yra ankstyvas įkišimo priemonių tikslas. Aš neatsakysiu į klausimą dėl tos likvidumo ribos, nes vis dėlto aš laikausi konfidencialumo pareigos, bet kai bankas pažeidžia likvidumo ribą, Visų pirma, mes e, bandome išsiaiškinti, ar bankas jau turi kažkokį sprendimą, galbūt bankui prireiks šiek tiek laiko tam sprendimui gyventinti, galbūt kai kuriais atvejais e, bankas problemą gali išspręsti ir greitai ir nekils tikros krizės. Bet tam tikroms aplinkybėmis tokių sprendimų įgyvendinimui reikia daugiau laiko. Taigi galbūt bankas turi jau kažkokį uh, E, sprendimą, kaip vėl priartėti prie tos likvidumo ribos. Jeigu mes matome, kad bankas šios problemos išspręsti nesugebės, tai tuomet mes tuomet priemame sprendimą. Ačiū, Marko Valė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą italų kalbą. Savo pasisakymo metu jūs nekartą sakėte, kad būtina imtis skubių veiksmų. Aš irgi manau, kad blogos paskolos yra labai rimta problema. Bet jau ir dabar kyla konkurencijos problema tarp atskirų bankų, nes e, kai kurie bankai praeitie pasinaudojo privačių finansavimu. Uh, O dabar atsirado ir kitų nema, bankų, nemažai bankų, pavyzdžiui, Italijoje, kurie susiduria su blogų paskolų problema. Ir tokie bankai dažnai yra tiesiog likviduojami e, labai žema kaina. Arba tos paskolos yra parduodamos labai maž, maža kaina. Ir dėl to atsiranda nesažiningos konkurencijos padėtis. Yra iškraipama konkurencija, nes vieni bankai gavo pagalba, o kiti, kitus priežiūros sistema tiesiog žudo. Galbūt e, trims ar keturiems bankams yra suteikiamos palankesnės sąlygos. Ir dar šis tas. Kalbant apie trečią turto lygį, nepakanka apie tai kalbėti, reikia prisiminti ir antrą turto lygį ir jisai e, sudaro, yra maždaug 12 tūkstančių kartų didesnis negu kad neveiksnios paskolos. Norėčiau išsiaiškinti, kokia yra reali padėtis dėl antro ir trečio banko turtų lygio. Norėčiau tai suprasti kartą ir visiems laikams. Jūs kalbate tik apie neveiksnės paskolas, bet e, Kaip galėtumėt pakomentuoti tokį klausimą, kaip banko turto antras ir trečias lygis? Ačiū. Taip, jūs minėjote, kad galėjome imtis veiksmų anksčiau. Mes perėmėme priežiūrą 14 metais, dabar 17 jau atėjo. Ir iš ties procesas buvo gana ilgas, buvo skelbiamos gairės, konsultuojamasi dėl tų gairių. Taip pat ir į bankus, pačius bankus buvo kreipiamasi, buvo teiraujamasi, kokie jų planai, kalbant apie tas neveiksnės paskolas. Bet to, kaip jau minėjau anksčiau, tie planai turi būti ambicingi. Taip, dešimtmečiais tai tęstis negali, tačiau viskas taip pat turi būti realistiška. Tad mes vertiname banko pajėgumus ir galimybės. Na ir E, su bankais yra kaip su mokiniais mokykloje. Jie stengiasi, tačiau galbūt ne visada jiems viskas pavyksta tobulai. Svarbu matyti, kad yra pasiryžimas stengtis siekti kuo geresnių rezultatų. Dabar dėl turto pardavimo ir dėl to, kad kaina ne visada tokia, kokia patinka bankams, na tokia jau yra realybė, jau gyvename rinkos ekonomikoje. Ir kaina tai yra toks tarpinis elementas tarp pirkėjo ir pardavėjo. Nuo jų abiejų priklauso. Yra 900 e, milijardų neveiksnių paskolų eurozonos e, šalyse. Tokia yra realybė ir dažniausiai ne pardavėjas, o pirkėjas yra geresnėje pozicijoje dėrėtis. Ta taip, kainos yra neretai nuvilinčios. Mes ir patys neretai nusiviliame nes kuo daugiau pinigų bankai gali gauti, tuo mokesni, tuo stipresni jie yra, tai tikrai suprantu jūsų poziciją. Tačiau dažniausiai, e, kas pirmesnis, tas gudresnis. O jeigu turite e, tiesiog milijonus tų neveiksnių paskolų, tai be abejo esate sudėtingoje padėtyje. Dabar dėl antro ir trečio lygio um, turto. Na, susidaro toks įspūdis, kad norima tarsi kartais išvengti e, pasiekmių susijusių su neveiksnėmis paskalomis, tačiau mes turime būti budrus, žvelgti visur. Ir po kilusios krizės turiu pasakyti, kad rizikos kapitalas bankuose sumažėjo, kalbant apie antro, trečio laipsnio turtą. Ir neretai žmonės net nežino tų tokių subtilių skirtumų. Na ir svarbu atsižvelgti įvairiausius modelius, rinkos kainas. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad tame išsameme vertinime vertinimų korekcijos buvo atliktos 47,5 milijardo eurų eurų, nepaisant to, kad buvo išsakta, atlikta išsami trečio laipsnio turto analizė 40,9 punkto yra susijęs su kreditais ir 6,6 mm, su operacijomis. Na ir taip pat norėčiau paminėti, kad kalbant apie antrojo ir trečio laipsnio na, turtą, tai nėra neveiks nusturtas, tai yra e, tinkamas turtas, priešingo atveju jiems darytų įtaką rinkos e, devalvacijos procesai. Tad be abejo, žvelgiame plačiai. Ir tikrai nėra taip, kad mes nukreipiame žvilgsnį vienur ir pamirštame kitas rytis, tengiamės apriepti viską. Tačiau tas turtas yra likvidus, sako pirmininkas. Ačiū dabar Marko Canė, prašau. Ačiū pirmininkė. E, pone Nujai, atleiskite, bet negaliu pritarti e, Europos institucijų entuzijazmui dėl to, kaip taikoma bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva. Turiu pasakyti, kad yra dar daug kontroversiškų e, aspektų. Ir vis kokiam laikraštė atsiranda tokių žinių, kurie, kurias gauna tie laikraščiai kažkaip anksčiau negu kad mus. Mes iš jūsų to e, negirdime, matome, kad Europos bankų sąjunga e, yra vis dar labai trapi. Na ir noriu šio to pastirauti dėl likvidumo. Aš norėčiau suprasti, kaip iš viso įmanoma, kad tokia institucija kaip jūsų, kuri e, turi stebėti, ar bankų sąjungoje dalyvaujantis bankai yra pakankamai likvidus, kaip jūs e, galite e, leisti, kad per, praktiškai per savaitę bankas tampa nelikvidus praktiškai per vieną e, darbo dieną. Čia kažkas tikrai netaip. Ir kažkas tikrai netaip e, e, jūsų darbe. Ir taip pat kažkas labai netaip su užstatais. Europos centrinis bankas sakė, kad turi e, banko Populiar 40 milijardų užstatą, bet tas banko Populiar likvidumas yra dabar tik 3,5-4 milijardai. Kaip atsitiko, kad jūs nepastebėjote, kad padėtis yra tokia? Ir galiausiai bendro pobūdžio pamastymas apie bankų sąjungą ir BRD direktyvą. Manau, kad kalbant apie šį teisės aktą, tai Panašu, kad iš tikrųjų e, didieji indėlininkai, vos tik tais pajutę, kad kažkas netaip, e, tiesiog bėga iš bankų. Jie per, e, ir taip pat per, per BRD galima parduoti tos bankus, kurie patiria sunkumo. Bet labai dažnai atsitinka taip, kad E, tokiems bankams vėliau suteikiamos e, palankesnės sąlygos, kaip kad atsitiko su Santander. E, ar nebus taip, jau yra buvę taip, kad bankai buvo parduoti už vieną eurą. Ir pirmininkė, leiskite man pabaigti. panašu, kad e, tas bankas, kurį minėjau, patiria sisteminę riziką. Kaip Jūs manote, kas gali su juo atsitikti? Well, uh, of, uh... Ačiū. Dėl to klausimo e, susijusio su bankų likvidumo aspektais. Jeigu bankas yra laikomas silpnu banku, tada gana ilgai, tiek ilgai, kiek reikia, yra vykdoma kasdienė likvidumo stebėsena ir mes atidžiai stebime situaciją. Jeigu susidurime su sudėtingu laikotarpiu, galima netgi kas valandą tą stebėjimą vykdyti, stebėti tą likvidumą. Na ir e, tiesiog E, tai yra daroma tol, kol mes nusprendžiame, jog e, nebekyla e, didelės rizikos. Na, o kol yra galimybė gauti pa, papildomo likvidumo priemonių, mes vadovaujamės direktyvos nuostatomis. Ir jūs minėjote, kad bet tai gali būti naudinga priemonė. Na, aš pati nesu teisės aktų kurieja, tačiau mano asmeninė nuomonė BRD tuo konkrečiu jūsų atveju mm, išlaikė tą testą. Be abejo, kai ką būtų galima pat, pa, patobulinti, e, pavyzdžiui, intervencinės priemonės ir panašiai, tačiau Man atrodo, kad direktyva išlaikė tą testą, galbūt ne visų situacijų atveju, tačiau daugiau ar mažiau taip, tai pavyko padaryti. Dėl jėlai. Aš dirbu su to klausimu, tačiau kalbant apie užstatą, bankas gali gauti tą priemonę, jeigu nacionalinis centrinis bankas yra pasiryžęs prisimti riziką. ir tai yra finansų ministrų kompetencija, nes aš pati anksčiau vykdydavau priežiūrą nacionaliniu lygiu ir žinau, kad jeigu kyla tam tikros rizikos, yra pradeda, pradedami, pradedami naudoti mm, mokesčių mokėtojų pinigai ir tada turi būti vykdomas konsultacijos su finansų ministru. Ačiū. Dėkoju, Romana Tom, prašau. Ačiū už sutiktą žodį, ponė pirmininkė. Turiu konkretų klausimą dėl ECB vaidmens. Ir tai bus susijęs su nu, Slovenijos konkrečiu pavyzdžiu. Pasistengsiu trumpai tai paaiškinti. Kaip ir daugumoje valstybių narių, Slovenijoje per krizę buvo susidurta su sudėtingomis problemomis bankų sektoriuje. Ir su Europos komisijos e, sutikimu buvo atliktas didžiausias valstybei priklausančio banko rekapitalizavimas Slovenijoje. Ir e, vyriausybė įsipareigojo, kad iki šių metų pabaigos bankas bus parduotas. Tačiau prieš keletą savaičių vyriausybė nusprendė nevykdyti duoto pažado. Ir bankas nebebus parduodamas. Vis dėlto yra istorija ir už šios istorijos. Vyksta Slovenijos parlamento įsteigto komiteto tyrimas ir siekiama išsiaiškinti, e, kas nuvarė banką į tokią sudėtingą padėtį. Ir tyrimų komisija išsiaiškino keletą įdomių faktų. Komisijos mm, darbo rezultatai rodo, kad praeitie NLB teikė kontroversiškus kreditus Tačiau akivaizdu, kad bankas taip pat dalyvavo ir pinigų plovimo procesuose. Apie vienas milijardas eurų buvo pervesta iš vieno Irano bankų tuo metu, kai Europos e, Sąjungos taryba nusprendė taikyti embargą tai šaliai. Tad, ponė Nui, turiu štai tokį klausimą. Kadangi vienas pagrindinių ACB e vaidmenų yra užtikrinti Europos bankų sistemos e, veiklos sklandumą, vykdant nuolatinę priežiūrą, norėčiau paklausti, ar Europos centrinis bankas kaip tokia priežiūros institucija e, žinojo apie tos pažeidimus NLB banko atveju ir ar jūs informavo apie su to susijusius pinigų plovimo atvejus? Na ir kas yra ta ECB priežiūra? Norėčiau daugiau apie tai sužinoti. Jau dabar, kai žinote apie tą situaciją, ar imsitės kažkokių veiksmų, koks yra ECB vaidmuo tokiu konkrečiu atveju. Ačiū labai, atidžiai klausiausi jūsų pasisakymo, nes aš pati buvau atsakinga už SSM dėl kovos su pinigų plovimu. Mes su tuo nedirbame. Čia viskas yra nacionalinių valdžios institucijų rankose. Kartais centriniai bankai turi kompetenciją šioje srityje. Ir mes už tai atsakingi nesame, kaip jau minėjau. Tad mes veiksmų šioje srityje nesijimame, Tačiau jeigu mus apie tai informuoja, nors tai dėja nutinka ne visada, mes tai laikome tam tikrus signalu, e, kad yra netinkamas rizikos valdymas atliekamas, e, prasta valdysena ir taip toliau. Ir tada pradedame giliau žvelgti į tuos elementus, siekdami užtikrinti, kad nebūtų kažkokios tai rizikos, kad tai vėl nenutiktų. Ir be abejo, tai yra negatyvūs elementai mūsų atliekamuose bankų vertinimuose, tačiau tai viskas, ką galiu pasakyti, nes mes nesame atsakingi už pinigų plovimą. Per važberės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas, kurį norėčiau pateikti, jis yra susijęs su banko populiar atveju. Jeigu pabandytume apibendrinti šią istoriją, tarsi atrodytų, kad sausiai išbridome iš balos vis dėlto. Norėtume daugiau sužinoti apie tai, kaip viskas veikia. Juk turtas mm, buvo struktūruotas tarp Ispanijos ir Portugalijos ir susidaro toks įspūdis, kad šiuo atveju buvo svarbu Ispanijos pareigūnų nuomonė, jų požiūris į banką Vis dėlto įdomu, koks būtų buvęs poveikis, kalbant apie e, pilną pertvarkymą, arba jeigu tai būtų nepavykę, kaip tai būtų paveikę Portugaliją. Suprantu, kad jūs norite mums įtikinti, kad viskas tarsi sklandžiai pavyko, tačiau jeigu nebūtų atsiradęs tas suinteresuotas pirkėjas, kas būtų nutikę tuo atveju? Man atrodo, kad reikia Europos indėlių draudimo schemos. Kadangi nebuvo, mes neturime, nebuvo surastas atsakymas per EDIS, nebuvo pritaikytos kitos kitos priemonės. Ką jūs pasakytumėte toliau? Jūs sakot, kad jūs nesate atsakingi už e, mokesčių vengimą ir aš patikiu Jums klausimą raštu, į kurį Jūs ko gero neturėjote galimybės atsakyti. Tas klausimas yra susijęs su tyrimu, kurį atliko nesiniai Oxfam ir kuriame nurodytos kelios e, e, Europos bankų veiklos mokesčių rojuose. Jūs man pasakytumėt, kad įgaliojimų prasme, tai tas klausimas ne jums turi būti adresuotas, tačiau vis tiek jūs esate atsakingi už tai, kad patikrintumėt, kad bankų veikla atitiktų stabilumo tikslus. Jūs esate vienintelė bankų priežiūros įstaiga Europoje, taigi jeigu niekas to, jei jūs to nedarysite, tai kasgi tuomet rūpinsis e, tokiais dalykais. Jūs man galite pasakyti, kad mes negalime to daryti, Oksfamas gali, o mes ne. Uh, Bet būtų tikrai gerai, jeigu jūs duotumėte aišku atsakymą, nes e, e, panašu, kad gali prireikti teikti, keisti įstatymus ir imtis gal kitų priemonių. Dėkuoju, leiskite man atsakyti jūsų klausimą angliškai, tam, kad visi galėtų suprasti atsakymą. Pirmiausia, Reikia pasakyti, kad atsirado vienas pirkėjas, kuris norėjo įsigyti visą banką, kuris prisėmė atsakomybę už viską, už visus įsipareigojimus, įskaitant ir, e, ir teisinę riziką, ir su tuo, kad visai neseniai 2016 metais bankas buvo susijęs su, su buvo, jiem bankė buvo suradę tam tikrų problemų ir dėl kurių gali, buvo pradėtos bylos teisme, bet vis tiek tai pirkėjas pasakė gerai, aš viską paimsiu ir spręsiu visas problemas pats. Kita galimybė be abejo galėjo būti, kad pirkėjas būtų pasakęs, ne, visko nenorime, norime tik dalies. Ir tuomet, e, pavyzdžiui, gali būti, galėjo atsirasti tokia situacija, kai būtų pareikalauta atidėti tam tikras lėšas e, bylų nuostoliams padengti. Arba pirkėjas, e, potencialus pirkėjas galėjo paprašyti, kad jautriausia, pažeidžiamiausia banko dalis būtų atskirta nuo pagrindinės banko veiklos. Taigi ne viskas čia yra juoda ir balta, yra įvairių galimybių tokiais atvejais. Ir Be abejo, privalumas to, kad banką įsigėjo vienas pirkėjas, yra tas, kad bankas galėjo iš, atnaujinti savo veiklą vidurį savaitės, jau kitą dieną po to, kad buvo priimtas e, sprendimas. Tai yra tikrai geriausias įmanomas variantas. Vargu ar galime būtų įsivaizduoti, ką nors geresnio, nes tikrai te, toks sprendimas nesukėlė didelių nepatogumų. Antra, jūs visiškai teisingai sakėt, kad Europos indėlių garantijų e, draudimo schema e, iš, iš tikrųjų nėra tobula. Ir tą matome net ir tame, nepriklausom nuo to, kiek yra pirkėjų. Pavyzdžiui, Portugalijoje, ten, kur indėlių garantijų schemos e, naudojamos e, įvairioms bankų problemoms spręsti, tai iš tikrųjų daug kainuoja. Ir tą patį matom ir su padaliniais. Jei bankas yra likviduojamas, tuomet e, Portugalijos valdžia, Portugalijos institucijos atsakingos už indėlių garantijas turėtų uh, užsimti, prisimti atsakomybę. Bet aš esu įsitikinusi, kad tai, kad mes turime Europos indėlių draudimo sistemą ir kitas priemonės, labai padėjo mums bendradarbiauti su Ispanijos ir Portugalijos atstovais kurie tikrai gerai su mumis bendradarbiavo ir būtent dėl to galutinės rezultatas buvo sėkmingas. Aš šiandien sužinojau, kad balandžio mėnesį jūs atsiuntėte mums, jūs parašėte man laišką, bet mes jį gavome tik tai birželio 8 dieną. Mano kolegos rengė atsakymą į jūsų, į jūsų laišką. Šiandien gavau to atsakymo projektą, bet turiu ko gero jį dar peržiūrėti. Atsiprašau, kad jūsų laiško dar nebuvo atsakyta, bet nežinau, kodėl mes jį gavome tik tai birželio 8 dieną. Kaip pilietė, aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai, kad e, visi dalykai susijęs su mokesčių rojais, mokesčių vengimu yra dalykai, kurių neturėtų būti ir už kuriuos reikia bausti. Ir galime tik pagai, e, apgailėstauti dėl to, kad yra asmenų, institucijų, kurios, e, įmonių, kurios nenori prisidėti prie mūsų visuomenės plėtros. Mes neturime galiojimų šio klausimu iš tikrųjų, ne tik, kad neturime išteklių, bet tiesiog neturime įgaliojimų. Ir jūs, teisėkuros institucija, turėtumėt priimti, nustatyti, kas kokius įgaliojimus turi. Tam tikrose regionuose nedidelės šalis iš tikrųjų teikia įvairias bankų korespondentų paslaugas įvairioms įmonėms. Bet mes negalime negalime daugiau nieko daryti. Jau ir taip prie stalo sėdi 19 partnerių iš, nac, e, iš nacionalinių įstaigų, 7 nacionalinių e, centrinių banko atstovų, dar 25 nariai. Ir mes tikrai negalime turėti dar daugiau žmonių prie stalo. Mes negalime iš tikrųjų nieko daryti tam, kad uh, sav, vien savo rankomis įspręstume e, pinigų e, plovimo problemą. Ponas Mato, dėkoju. Banko populiar iš tikrųjų labai da, e, suniramino smulkius indėlininkus. Aš manau, kad bendro priežiūros mechanizmo patikimumas štai kam buvo iškilusi grėsmė. Ką Jūs pasakytumėt? Man atrodo, kad pernelik bandoma, pernelik dažnai bandoma sakyti, kad šis mechanizmas pasiteisina, jis gerai veikia. Ir e, ypač, aš manau, tokia pagunda kyla, kai, e, kai bankai yra gelbėjami viešosiomis lėšomis. Bet kaip visą tai paveikia Ispanijos ekonomiką? Akivaizdu, kad kažkas nesuveikia. Kaip buvo atliekami tie bandymai testavimo nepalankiomis sąlygomis. Tuomet buvo nuspręsta, kad bankas galės išgyventi. Arba buvo netinkamai atliktas tas testas, arba gal buvo kokiu nors kitų povandeninių srovių, o gal buvo kokių kitų manevrų, kurių nematėme, kad priimtas, pri, būtų priimtas toks sprendimas. Ko galėtume pasimokyti iš to, kas įvyko? Kažkas nesuveikė, ar viskas e, veikė puikiai? Ir ar reikia tobulinti dabartinę priežiūros sistemą? Gal priežiūros institucijoms e, trūksto priemonių, kad jos galėtų tinkamai aptikti tokius atvejus, o gal netinkamai buvo panaudotos turimos priemonės. Ir dar vienas klausimas. Jau buvo kalbėta apie nepakankamą likvidumą. Juk esama įvairių mechanizmų, kurie turėtų padėti įsiaiškinti, kai likvidumas yra nepakankamas, ar tie mechanizmai pasiteisino. Dėkoju. Kiek suprantu iš to, ką Jūs sakote, niekuomet neturėtume uždaryti bankų vieną kartą per trijus metus pareiškime, kad bankas e, gali bankrutuoti ar yra bankrutuojantis ir kitą dieną po to skelbimo tas bankas e, atnaujino savo veiklą. Aš nenoriu pasakyti, kad tai buvo labai lengvas sprendimas, kad e, neskaudus, kad viskas vyko nepaprastai sklandžiai. Aš tiesiog norėčiau tikėtis, kad kitą kartą, kai mums teks priimti tokį skaudų, sudėtingą sprendimą, viskas įvyks taip pat, kaip įvyko šį kartą, kad bankas galės atnaujinti veiklą jau kitą dieną ir kad niekas nepraras e, pinigų. Aš negaliu Jums pažadėti, kad mes ateityje niekuomet nes, nesakysime, kad bankas yra ties bankroto riba. Pagalvokite, kiek žalos e, toks sprendimas pridaro kitiems gerai veikiantiems bankams e, e, tame regione. Šitame regione, regione kur susidaro bankų paslaugų perviršis jei mes tokiame regione tikrai dirbtinai užtikrintume tolesnę visų bankų veiklą, nepriklausomai nuo to, ar jie turi kokiu nors problemu ar ne. Aš manau, kad mes tikrai turime teisę vieną kartą per trijus metus uh, paskelbti, kad bankas atsidūrė ties bankroto riba. Ypač šitas sprendimas, pastuotų sprendimų niekas nepraranda pinigų, o bankas po to atnaujina savo veiklą. Ar galima kuo nors pasimokyti? Taip. Aš manau, kad galima be abejo pasimokti štai ko. Pirmiausia, priežiūros institucijos turi turėti daugiau galiojimų tam, kad galima būtų greitai imtis priemonių. Ir pirmiausia, aš manau, kad mums reikia nuostatų dėl bendrų apčiuopiamo likvidumo. Mes turime nemažai bankų, kurių, kurie turi nemažai neveiksnių pozicijų. Ir kai bandome spręsti tas problemas, tuomet žinome, kad tos pozicijos mažėja. Mes žinome, kad yra, buvo paveldėtos tam tikros problemos. Turime jį visą išnagrinėti pagal kredito rūšį kiekviename banke. Mes e, turime daryti viską, kad silpnos paskolos, neveiksnios paskolos patektų į e, mūsų, taikom, mūsų įgaliojimų apriti laiku, kad galėtume laiku imtis priemonių. Panašu, kad e, panas Mato nori dar vieną klausimą užduoti. bet bankas nebuvo uždarytas. Bet mes žinome, kad taip, atsirado, taip atsitiko pirmiausia dėl to, kad e, Ispanijos ekonomika yra gan stipri šiuo metu, ne dėl to, kokiu veiksmu jūs ėmėtės. Gerai, jūs galite neatsakyti, bet mes, e, bet mes nesakome, kad pats banko pertvarkymas yra probleminės. Problema yra tai, kad, mes, kad tai vyko staigiai ir kad mes nežinojame visiškai apie tai, ką planuojama daryti. Panas Fernandes. Ačiū, panė pirmininkė. Aš toliau kalbėsiu apie uh, banko Popular. Gal jums nėra žinoma, kad Ispanijos rinkos priežiūros institucija uždraudė iš ankstinį e, turto pardavimą, vadinamą šų selling. Ir dėl to atsirado nemažai e, įtampos. Man nebuvo žinoma, kad bankas e, susidūrė su likvidumo problemomis, bet, bet jei taip atsitiko, panašu, kad tai, ką jūs padarėte, nebuvo pakankamai. Sakėte, kad uh, kad galima buvo imtis tam tikrų priemonių anksčiau, bet tai būtų susijęs su didelėmis sąnaudomis. Ir dar vienas klausimas, ar tokie bankai kaip Banko Popularga gali veikti be pakankamo užstato? Ir kodėl kitos galimos likvidumo sustiprinimo priemonės nebuvo panaudotos? Taigi mano klausimas. Būtų toks, Ar jums netrodo, kad atsižvelgiant į visus priimtus sprendimus, kažkuriuo metu nepasiteisino vykdoma prie, priežiūra? Ir gal kas nors pabandė įsikišti į jūsų vertinimus. Ir dar vienas dalykas, aš manau, kad Deloitte parinkta ataskaita turi būti viešai paskelbta. Nes liktai kalbama, kad ten kalbame apie 8 milijardus, bet mes turime žinoti visus paktus. Toliau testavimas nepalankiausiamis sąlygomis. Žinome, kad Europos bankininkystės institucija sprendžia dėl taikomos scenarius, ne jūs. Bet kaip jūs apibūdintumėt, kas įvyko ne taip? Gal subal... buvo nuslėpti kokie nors balansų duomenys? Ir ar jums netrodo, kad iškils nesažiningo elgesio galimybė, rizika? kituose bankuose. Nes panašu, kad problemas buvo sprendžiamos, galima buvo spręsti problemas anksčiau, tačiau jūs vis dėlto dalsite ir nusprendėte tą padaryti vėliau. Aš negaliu sakyti jūsų klausimą, nes tai pažeistų da, uh, susitarimą dėl konfidencialumo, dėl likvidumo. Aš galiu pasakyti, kad kiek man yra žinoma, o aš nesu o, o, policininkė. Dėl užstatos sprendžia nacionalinis sprendimas, kurį turi patvirtinti Europos centrinis bankas bet e, pirmiausia, nacionalinės įstaigos priima sprendimą nacionalinių lygmenių. Toliau, ar e, priežiūra buvo vykdoma teisingai? Be abejo, mes atliksime e, išsamų skrodimą, viską išnagrinėsime. pabandysime įsiaiškinti, kaipgi bankas atsidūrė ties bankroto riba. Na, mums atrodo, kad mes galėjome padaryti viską, ką galėjome, bet be abejo mūsų nuodugni analizė gali parodyti, kad buvo kitaip. Dėl, tos, dėl to nesažiningo elgesio rizikos Čia reikėtų vis, viską pažiūrėti iš dviejų pusių - iš pirkėjų ir pardavimo perspektyvų. Labai labai dažnai, bet. Pardavėjas dažnai kelia, kelia kažkokių reikalavimų. Banko Popular, pavyzdžiui, pranešė rinkai, kad, jie, kad, kad bankas yra parduodamas ir kiti bankai galėjo dalyvauti konkurse. Ir kai kurie bankai gal galėjo, geriau buvo pasirengę konkursui, nes žinojo, kokia yra apskritai padėtis. Bet pardavėjas nusprendė ne. Uh, parduoti savo turtą už pasiūlytą kainą. Man buvo pasakyta, kad pardavimas buvo neįmanomas, todėl kad kaina, pasiūlyta kaina nebuvo tinkama. Jei aš noriu parduoti savo būtą, pavyzdžiui, man visuomet atrodo, kad galėsiu jį parduoti už didesnę kainą, nei realiai jį galima būtų parduoti, todėl kad man tas putas patinka, tai aš prie jo prisirišus ir tai yra normalu. Bet manau, kad e, ta kaina, kokia e, yra teisinga, už kurią realiai galima parduoti kokį nors turtą. Štai tokia yra situacija. Todėl viska, visuomet yra geriau, kai viskas daroma savo norų, uh, ir kai viskas daroma kuo anksčiau, kad būtų užkristas kelias tai moraliniai e, nesažinio elgesio rizikai. Na, aš e, nežinau, ar iš tikrųjų galima būtų pasakyti, kad, kad, kad rinkos viską puikiai gali sutvarkyti. Fair, <laughs> like to... Danuta Hildner. Ačiū. Pirmininkė, nežinau, kada pane Nui vėl pas mus ateis e, e, kitą kartą. Tai dėl to aš noriu pasteriauti dėl esą peržiūros. Jūs tarsi su palengvėjimu pasakėte, kad eboje e dėl to nebus balsuojama. Bet yra e, tokių, kas mano, kad jūs turėtumėte balsuoti ebą. reikia atsižvelgti į bankų sąjungos sukūrimą. Europoje yra manančių, kad EBA e, turėtų prie jūsų priartėti, kai kas mano, kad atvirkščiai nutolti, kai kas mano, kad šios institucijos turėtų būti atskirtos. E, kad ir jūs, Reba, atskrai turėtumėte tęsti savo veiklą. Aš noriu išsiaiškinti, o kaip jūs e, e, matote ateitį Liūdžių Morgano? Ačiū pirmininkė. Kai jūs diskutuodavote su šiuo komitetu, dažnai būdavo minimas bankų paketas. Galbūt neminant atskirų nuostatų. Uh, Šią savaitę mes kalbėsime apie CRR pakeitimus, kapitalo reikalavimų reglamento pakeitimus tam, kad būtų galima įtraukti tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą numeris 9. Jūs sakėte, kad čia reikia vadovautis statiniu požiūriu. Taip pat Jūs sakėte, kad reikėtų žvelgti į JAV, kur atitinkamas standartas įsigalios 20 metais. Kapitalo reikalavimų e, reglamentas taip pat numato, kad EBA turės e, stebėti padėtį ir pateikti ataskaitą. Mano nuomonė, dėl to Europos bankų sektorius gali atsidurti uh, E, e, nepalankioje e, konkurencinėje padėtyje, nes visas pasaulis tiesiog prims kaip faktą, jog rinka turėtų būti atverta. Kol kas bankų sąjungos augimas dar nėra patikimas ir kažin ar rinkoje Europos obligacijos būtų išpirktos. Uh, Dabar dėl Italijos ir Ispanijos bankų kredito reitingų sumažinimo. Čia jau ieškoma sprendimo, nes akivaizdu, kad, pažiūrėjau, kalbant apie banko populiar, kad bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva nėra tokia, kuri nekelia jokių problemų. Mes manome, kad reikėtų peržiūrėti dabartinius teisės aktus ir išsiaiškinti, ar jie gali turėti neigiamą poveikį Europos bankų sistemai ir ES ekonomikos atsigavimui. Ačiū. Aš norėčiau sureaguoti pastabą dėl per didelio pasitikėjimo rinkoje. Tiesą sakant, ne. Aš tai rinkomis nepasitikiu. Dėl tam tikrų priežasčių. E, viena iš problemų buvo aukšta kapitalizacijos kaina rinkose. Ir būtent dėl to bankai nenorėjo parduoti savo turto tokią kainą, kuri būtų buvusi tinkamesnė. Banko e, valdyba mane, kad teisinė rizika buvo pernelyg didelė priimti E, pasiūlymą dėl žemesnės kainos negu kad rinkos kaina. Taigi aš rinkomis visapusiškai nepasitikiu. Kartais rinka veikia gerai, bet kartais tai tikrai nepatenkinamai. Aš nemanau, kad aš galėsiu balsuoti e, EBOje. Andrėja Enrija taip pat EBOje nebalsuoja. Bet tai reiškia, kad nėra europinio balso, kad yra išsakomos tik nacionalinės pozicijos. Kaip tokia atveju galima priimti europinį sprendimą, gal tai ir gana dažnai atsitinka, bet ne visada. Taip, iš tikrųjų, EBA e turėtų būti vis garsiau girdimas ir europinis balsas, pradedant nuo Andrėja Enryje. Dabar pasikeitimai EBOje po Brexit. Aš neturiu labai konkrečios nuomonės, bet vis dėlto EBA turi dvi atskiras funkcijas. Tai yra reguliavimo funkcija, siekiant harmonizuoti direktyvas ar užtikrinti, kad tinkamai veiktų reglamentai. Tai yra tikrai naudinga, nes jeigu EBA to nedarytų, tai mums tektų tai daryti, o tai būtų didžiulis darbas. Taigi, EBAI tenka tam tikras e, reguliavimo vaidmuo, ne vien tik priežiūros. Dabar dėl e, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų. Aš nepasisakau už staigų tokių standartų įgyvendinimą. Jeigu kalbant apie IFRS standartą, tai dar turi būti balsuojama parlamente, jeigu mes norime tokį standartą staigiai gyvendinti. Aš pasisakau už palaipsninį tokio standarto įvedimą. Reikia elgtis atsargiai. Atsargiai reikia elgtis įvedant į FRS. Reikia tam tikro pereinamo laiko tarpio bet jau kurį laiką kalbama apie pereinamą laikotarpį praktiškai viskam, bet tai nėra gera mintis. Geriau e, tam pasiruošti, taip pat atsižvelgti ir į neveiksnės paskolas. Turime būti realistai, kad ir ambicingi, bet realistai. Kągi labai Jums ačiū. Ačiū Tanelniui. Įvyko labai intensyvi diskusija. Na, bet ir klausimai buvo tikrai labai sudėtingi, keliantis daug iššūkių. Turiu pasakyti, kad na, ne visai sutarėme dėl to, kad uh, Dėl priežiūros institucijų dalinės kaltės atsirado problemų su banku populiar. Manau, kad į šį klausimą dar turėsime pasigilinti ateityje. Turime būti tikri, kad kiek įmanoma geriau panaudosime turimas priemonės, o jeigu tokių nėra, kad jos atsiras. Nes be abejo, veiksminga priežiūra yra tikrai būtinas dalykas Na ir dabartinė padėtis tikrai nėra optimali, nes bankų sąjunga dar nėra baigta formuoti. Labai ačiū ir tikimės, kad galėsime dar kartą su jumis susitikti, tam, kad geriau suprastumėm, kas šiame procese pasteisino, kas ne. Dar kartą ačiū. Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti Maltos finansų ministrą Edward Šikliūną. Ačiū, kad atvykote. Atleiskite, kad vėluojame. Ką tik įvyko labai intensyvus klausimas, kur dalyvavo uh, ECB priežiūros valdybos pirmininkė ir mes tam sugaišome daugiau laiko, negu kad buvome planavę. Labai ačiū už tai, kad atvykote, kad maloniai priemėte mūsų kvietimą, baigiantis Maltos pirmininkavimui, padiskutuoti su Ekon komitetu. Turiu pasakyti, kad tikrai norėčiau Jūs, ministrė Šikliūna, pasveikinti, sveikinu ir visą Maltą bent jau mūsų srityje jūsų pirmininkavimas buvo tikrai labai sėkmingas. E, vyksta, pirmininkaujant Maltai įvyko daug trišalių dėrybų, trilogų, buvo susitarta dėl nemažai klausimų, dėl statistinių programų, rizikos kapitalo, vertimo vertybiniais popieriais, taip pat buvo padaryta daug pažangos ir kitose srityse XM. EXAM um, pinigų plovimas. Na ir tikrai norėčiau Jūs pasveikinti, puikiai padirbėta. Jūs taip pat puikiai bendradarbiavote su mumis ir tikrai pasiekėte puikių rezultatų tose sritise, kurias mes aptarinėjame. Jūs taip pat puikiai pirmininkavote ECOFIN. Uh, Taip pat ir mokesčių srityje pavyko pasistumėti nemaž, į priekį nemažai klausimų. Tai aš dabar siūlau pakalbėti apie Maltos pirmininkavimo aspektus. Ir iš karto, Edvardai, norėčiau Jums ir suteikti žodį, prašom. Mr. President Roberto, Ačiū gerbiamas pirmininkė, kolegos, gerbiami parlamento nariai. Taip, tikrai didžiulis malonumas sugrįžti į Europos parlamentą, į Ekon komiteto posėdį. Džiaugiuosi šią galimybę ir džiaugiuosi tuo, kad galėsiu pristatyti pirmininkavimo metu pasiektą pažangą, bent jau tose pagrindinėse mūsų darbo tvarkės rytise. Taip pat trumpai pakalbėsiu apie tuos klausimus, E, kurie dar nėra baigti, tačiau jau yra arti pabaigos. Be abejo, bus ir klausimų, kuriuos pateiksite. Na ir kaip ir pirmininkas turiu pasakyti, kad iš esmės esame patenkinti tuo, ko pasiekėme, kalbant apie mūsų prioritetus, kapitalo rinkų sąjungą, apmokestinimą. Tikrai džiaugiamės neblogais rezultatais. Ir džiaugiamės ir tuo, kad ir darbas, kuris šiuo metu dar vyksta, jau yra įtin pažengęs į priekį. Tad tikimės, kad galbūt net iki mėnesio pabaigos pavyks pasiekti, kad būtų užbaigti derinti tam tikri teisės aktų rinkiniai. Be abejo, žvelgiant į mūsų atliktą darbą, reikia nepamiršti bendros ekonominės situacijos, to platesnio konteksto ir tas atsigavimas džiugu stiprėja, Eurogrupėje apie tai buvo kalbėta, taip pat ECOFIN ministrų taryboje, Europos centrinis bankas taip pat yra panašios nuomonės. Ir panašu, kad šis atsigavimas yra uh, gana platus, jis nėra sutelktas tik kai kuriuose sektoriuose. Tai rodo, jog mūsų ekonomikos pademonstravo reikalingą atsparumą ir Džiugu, kad tam tikros politinės rizikos neįgavo realaus pavydalo per pastarosius mėnesius. Be abejo, tuo pat metu valstybės narė susiduria su iššūkiais, siekiant užtikrinti ilgalaikį augimą, tam reikia e, nuoseklių politikos veiksmų tiek iš paklausos, tiek iš pasiūlos pusės. Būtent tam savo pirmininkavimo metu skiriame daug dėmesio, stengiamės pakreipti tarybos veiklą taip, kad būtų tinkamai koordinuojama fiskalinė politika, apmokestinimas, finansiniai reglamentai, teisės aktai, bankų sąjungai, taip pat kapitalo rinkų sąjungai. Na ir pradėsiu nuo tarybos darbo, kuris buvo atliktas valstybių narių lygmenyje, kalbant apie ekonominės politikos koordinavimą. Kovo mėnesį taryba patvirtino 17 metų rekomendacijas, kurios yra skirtos euro zonai. Po to patvirtinimo vyko konstruktyvios, atviros diskusijos tarp ministrų. Taip pat buvo patvirtintas dokumentas Europos vadovų taryboje ir tos rekomendacijos e, kalba apie politikos pokyčius, su kuriais susidūrė valstybės narės tiek ir atskirai, tiek ir bendrai. Jos taip pat pasitarnavo kaip 17 metų konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų pagrindas, kurias patvirtino COFIN ir EPSCO ministrų tarybos praėjusią savaitę. Formaliai jos bus patvirtintos vadovų taryboje um, Liepos mėnesį. Kalbant apie mokestinę, fiskalinę politiką, valstybės narės yra pasirinkusios vadovautis egzantę nuostatą ir kalbant apie praktinį įgyvendinimą, tai galbūt nebus itin paprasta kalbant apie ES teisės sistemą. Vis dėlto buvo pasiektas sustarimas, kad labai svarbu suderinti paramą augimui ir e, taip pat tai reikalauja diferencijuoto požiūrio tarp valstybių narių. Apie tai buvo kalbėta ir per paskutinį Eurogrupės posėdį, e, kurio metu Tarptautinis valiuto fondas e, pristatė savo ataskaitą ketvirtąjį straipsnį. Valstybės narės laikosi tokios fiskalinės pozicijos ir reikia ją pasinaudoti, ypač kalbant apie investicijas. Tačiau iš kitos pusės valstybės narės kuriuose valstybės įsiskolinimai yra didesni, turėtų sustilti ties mm, fiskaliniu konsolidavimu ir mm, fiskaliniu taisyklių suderinimu. Labai svarbu mm, telkti pastangas ir siekti, kad būtų atsižvelgta į dabartinės išlaidas, į atitinkamus prioritetus. Kalbant apie mm, bendrą deficitą ir įsiskolinimus, e, viskas stabiliai mažėja. Ir buvo nuspręsta imtis pervišinio deficito procedūros dėl Portugalijos ir Kroatijos, taip pat Graikijos atveju yra tam tikrų gerų žinių. Kalbant apie atsakingą fiskalinę politiką, tai yra tik dalis visos istorijos. Rekomendacijose taip pat yra kalbama apie tai, kad reikia siekti struktūrinių reformų, kurios modernizuotų mūsų ekonomikas ir kurios būtų pagrystos produktivumo duodama nauda. Tai reiškia, kad reikia siekti labiau įtraukaus augimo, integracinio augimo ir kalbant apie pozityv... pozityves ekonominės um, tendencijas. Jie sudaro puikias galimybės siekti išsamių politikos reformų, kurios padėtų užtikrinti geresnį atsparumą ir geriau pasirengti e, būsimiems sukretimams. Dėka to susitarimo, kuris buvo pasiektas sausio mėnesį su Europos parlamentu dėl struktūrinių reformų E, paramos programos. E, valstybės narės dabar galės naudotis joms pritaikytą paramą, skiriama būtent įgyvendinamoms reformoms. Taip pat rinkantė Malta kovo mėnesį organizavo ECOFIN ministrų tarybos diskusijas. Jų metu buvo kalbama apie valstybių narių rezultatus įgyvendinant Europos politikos rekomendacijas. Mūsų tikslas buvo padidinti informatumą ir spaudimą, kalbant apie verslo aplinkos tobulinimą. Dabar dėl mokesčių. Sažiningi mokesčiai yra Europos piliečių pageidavimas ir tikiuosi, kad mums pavyko pasiekti pažangos per tos šešis mėnesius. Pavyzdžiui, gegužės 29-ąją po parlamento pritarimo e, taryba patvirtino mm, pakeitimą dėl mm, mokesčių vengimo ir tame pakeitime yra įtrauktos taisyklės susijusios su mokesčių vengimu, taip pat ne ES valstybėse narėse. Čia buvo remtas ir ankstesniais teisės aktais. Ir, man atrodo, Tas teisės aktas yra įtin svarbus, tačiau neretai ignoruojamas, todėl, kad dar nėra iki galo įgyvendintas ir reikia sulaukti 19 metų, kad viskas būtų atlikta tinkamai. Man atrodo, kad pakankamai laiko buvo skirta ir aš manau, kad e, ar abu šie teisės aktai, ar jie atskirai iš esmės yra labai svarbus, nes turėtų padėti sumažinti mokesčių vengimo praktikas Mm, kurias dabar vykdo įmonės. Be to, prieš keletą savaičių taryba pasiekė bendrą požiūrį dėl dvigubo apmokestinimo ir ginčių sprendimo teisės akto. Ir tai padės užtikrinti mokestinį teisingumą visoms interesuotams šalims. Ir taryba be abejo įsigilino ir Europos parlamento parengtą nuomonę šio klausimu. Dabar dėl atvirkštinio mokesčio e, ir elektroninės priekybos e, siūlomų teisės aktų diskusijos vyksta e, taryboje. Ir turiu pasakyti, kad tikrai buvo intensyviai dirbama, tačiau tai sudėtingi klausimai. Ir buvo norima užtikrinti, kad būtų pasiektas sparčios pažangos kad būtų sudarytos reikalingos sąlygos. Ir mes tiesiog norėjome užtikrinti, kad nebus kažkokio tai užkrato. Ir dėja, paskutinė minutė mums nepavyko e, sulaukti e, pritarimo bandomajam projektui. Tad tai tikrai liūdina. gaila, kad e, buvo pasinaudota e, tuo siekiant blokuoti elektroninės prekybos pasiūlymą, kas nuvylė itin daug valstybių narių. Vis dėlto mes tikimės, kad rugsėjo mėnesį ta problema bus išspręsta. Situacija bus stabilizavusis, nebebus kažkokių tai rinkimų ir bus tinkama aplinka, tinkamas kontekstas abiems teisės aktams pasiekti finišą. Aš esu nusteikęs optimistiškai ir net nebejoju, kad busima pirmininkantį valstybę Estiją galės e, toliau tęsti tą darbą, nes beliko tik patvirtinti ir formaliai pritarti dokumentams taryboje. Dabar dėl EFSI, Europos strateginių investicijų fondo, EFSI. Tai tikrai itin įdomus klausimas mums. Tai yra tokios plačios apimties investicijos, to ES dabar reikia. Viskas funkcionuoja, veikia. Tad e, e, tai nėra jau tik kažkoks planas, tai yra realybė, vis dėlto norime dar labiau viską sustiprinti. Ir diskusijos kaip tik šiuo metu vyksta. Džiaugiuosi, kad mums pavyko pereiti prie trišalio dialogo etapo. Ir Europos parlamentas sustarė ir dėl savo pozicijos praėjusį mėnesį. Taip suprantu, kad šiek tiek užvėlavome. Jau nuo pat pradžių stengiamės suteikti prioritetą šiam klausimui, tačiau e, dar reikia laiko. Vyko trys diskusijų raundai. E, dar vienas raundas numatytas šiai savaitai. Ir aš pats e, susipažinau su tuo dokumentų rinkiniu, akivaizdu, kad galima rasti kompromisą. Ir kai kurie elementai, kuriuos m, išryškino Europos parlamentas, tikrai yra aktualūs, svarbus. Ir mes atstovaujame tarybos poziciją, ne savo šalį. Yra dar 27 kitos valstybės narės, tad jų pozicija privalo būti atspindėta. Tačiau būtent dėl tos priežasties kartais šiek tiek procesai užsitęsia, ne viskas taip paprasta. Ir mes visada turime e, teikti ataskaitas dėl pozicijos, dėl EFSI, e, dėl finansavimo ar tam tikrų biudžetų, biudžeto klausimų. Reikia nepamiršti ir Brexito. Ne viskas dėja yra labai paprasta. Dar dėl investicijų. Aš manau, kad taryba ir Europos parlamentas turėtų siekti E, ženklios tvirtos pažangos dėl laikotarpio vidurio peržiūros procesų, Europos investicijų banko išorinio skolinimo įgaliojimo. Migracija be abejo yra kitas iššūkis, kuris neišnyks ir mes e, turime e, suprasti, kokią įtaką turi mūsų sprendimai. Mes, kaip šalis, suprantame mm, savo poziciją, tačiau turime atspindėti tarybos poziciją, tarybos nuomonę. Nes viduržėmio jūros regiono šalis, kaip tokios kaip Malta, Italija, norėtų kuo daugiau investuoti, e, pavyzdžiui, tokiose vietose kaip Šiaurės Afrika ar kaimininės šalis, kad e, būtų suvaldyta migracija, dar prieš migrantams pasiekiant mūsų E, krantus. Tad pažiūrėsime, kaip toliau situacija klostysis, kaip būtų galima įtikinti tarybą. Jeigu mums to nepavyks padaryti, tada estams teks perimti, perimti šį darbą ir surasti lėšų, kad būtų Uh, užbaigtas šio dokumentų rinkinio aptarimas. Na ir taip, mes esame tarybai pirmininkaujantį šalis, tą turime atspindėti būtent tarybos nuomonę. Dabar dėl finansinių paslaugų ir kapitalo rinkos sąjungos uh, Malta pasiekė politinį susitarimus Europos parlamentu. dėl pavertimo e, vertybiniais popieriais, e, verslumo, kitų aspektų. Ir man atrodo, kad pranešėjas e, tikrai puikiai savo darbą atliko, puikiai suprato, kas yra tas pavertimas vertybiniais popieriais, tai yra itin svarbus elementas. Ir galbūt anksčiau tai atrodė neįmanoma, tačiau dabar viskas daug geriau atrodo dabar dėl E, naujų investicinių galimybių sukūrimo, e, papildomų finansavimo išteklių e, skiriamų mažoms vidutinėms įmonėms, namų ūkiams. Kalbant apie rizikos kapitalą ir verslumą, reikia plėsti investicijų galimybės. Taip pat supaprastinti administracinius procesus. Taip pat teisėkuros institucijas pasiekė pažangos dėl e, pinigų plovimo e, direktyvos. Net nebejoju, kad užduosite klausimus sąvyšėje su tuo. Vyko trys, e, atsiprašau, keturi trišalių dialogų susitikimai, vadovautasi tokia konstruktyvė dvasia, tačiau dar nėra galtinių rezultatų. Daugiau buvo kalbėta apie kovą su terorizmu, pinigų plovimus ir taip toliau. Tačiau įvykus Panama Paper skandalui, šiek tiek pasikeitė svorio centras ir visa situacija. Vis dėlto pirmininkaujantį Maltą mano, kad būtų įmanoma e, užbaigti šio dokumento rinkinio aptarimą. Ir jeigu jums bus įdomu, galėsiu pristatyti daugiau detalių. Pirmininkaujantį Maltą kreipėsi tarybą prašydama būti jų šiek tiek lankstesniais kalbant apie mm, naudos gavėjų sąrašo paskelbimą. Ir pažiūrėsime, kaip viskas toliau klostysis. Buvo pasiekta pažangos pirmkant Maltai ir dėl e, CCPD teisės akto. Ir buvo pradėtas e, naujas darbas, analizuojant situaciją. Na ir dabar pereisiu prie baigimųjų savo pastabų. E, Bankų sąjungos klausimas. Per paskutinį tarybos posėdį pasiekėme sutarimą dėl bendro požiūrio, dėl bankų kreditorių hierarchijos ir taip pat dėl IFS 9 pasiūlymo. Tad tiek trumpai būtų pastabų, net nebejoju, kad bus pateikta klausimų, galėsiu pasigilinti į konkrečius elementus. Na ir e, labai svarbu kalbėti apie Europos e, pinigų sąjungos stiprinimą, apie tai buvo kalbėta valetoje, balandžio mėnesio sustikime. E, taip pat buvo kalbėta apie neveiksnės paskolas, na ir tikiuosi, kad šioje srityje bus pasiekta pažangos. Perinant prie tokios pozityvesnės politinės aplinkos, kuri leistų siekti pažangos, tiek būtų komentarų. Apibendrinant, e, Mal Maltos e, pirmininkavimas e, yra pažymėtas tokiu sažiningumo ženklu, mes norėjome būti tokiais sažiningais tarpininkais, daug dėmesio skirti mokestiniams, finansiniams teisės aktams ir patys esame gana patenkinti savo rezultatais. Dėkoju. Uh, Edgar, indeed, your... Labai dėkoju, iš tikrųjų, jūs puikiai susitvarkite su sąžiningo tarpininko vaidmeniu. Pirmasis kalbėtas Brian Hayes. Ačiū, pirmininkė, ponė ministrė, sveikinu Jūs atvykus pas mus ir dėkuoju Jums už Jūsų įžangą ir sveikinu Maltą, kuri gerai pirmininkauja Europos Sąjungoje. Malta yra didelė šalis, kaip ir manoja, ir aš suprantu, kad pirmininkavimas e, užkrauna didžiulę logistinę naštą nacionalinę administraciją ir tą reikia pripažinti. Du klausimus noriu užduoti. Kaip jūs, kaip ekofino pirmininkas, įvertintumėt šiuo metu kokia yra situacija su Pierre Moskovičiai patiktų pasiūlymų dėl bendros pelno mokesčio bazės. Jis yra iš dviejų dalių. Ir, kaip jums gerai žinoma, netrukus šiuose rūmose taip pat bus nagrinėjamas šis pasiūlymas. Stambesnės valstybės narės teigiamai viešai vertina pateiktą pasiūlymą, tačiau privačiai e, Kofino koridoriuose žinome, kad egzistuoja įvairių nuomonių apie šį pasiūlymą. Gal jūs apie tai galėtumėt mums papasakoti? Ir konkrečiai norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar būtų naudinga, jei Europos komisija, kuri pateikė šį pasiūlymą, uh, nurodytų, kokią įtaką turi, kokią įtaką turi šis pasiūlymas kiekvienos šalies finansams. Tai būtų naudinga, ypač kai mes bandome priartėti prie bendro tokio pirminio susitarimo dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs vertinate šį pasiūlymą, kokios yra jo perspektyvos, ką apie jį galvoja jūsų kolegos. Ir antra, ponė ministrė, e, Džiaugiuosi, kad pagal, pagal kapitalų rinkos sąjungos pasiūlymą daug ką pavyko pasiekti. Pavertis skolos pavertimas vertybiniais popieriais, kiti dalykai tikrai yra labai svarbios dalis tam, kad galėtume kurti kapitalo rinkų sąjungą. Bet iš savo ir Junktinės karalystės perspektyvos noriu paklausti, kaipgi mes galėsime visą tai įgyvendinti nes mūsų rinkos yra ko gero pačios e, labiausiai diversifikuotos visoje Europos Sąjungoje. Taigi kaip jūs vertintumėt, e, kaip atsakytumėte šį klausimą, kaip vertintumėte dabartinę situaciją? Dėkuoju. Aš pirmiausia pabandysiu atsakyti jūsų pirmą klausimą ir po to sugrįšiu prie jūsų pirmojo klausimo. Trumpai kalbėdamas galiu pasakyti, kad kai mane išrinko į Europos parlamentą. Mes šiame komitete, kuriame aš dirbau, turėjome nepaprastai daug dirbti dėl finansų krizės, turėjome renkti posėdžius Strasbūrė ir čia Briuselėje. Dėl, buvo patikta labai daug e, su finansų susijusių teisės aktų projektų, turėjome juos nagrinėti. Vienai per kitaip, ar e, tai yra tiesa ar ne, mes esame pernelik priklausomi nuo bankų. Tam, kad turėtume gerai išvystyti rinką, mums reikia alternatyvų. Tai būtų naudinga ir įmonėms, kurios uh, galėtų ieškoti finansavimo įvairiuose šaltiniuose, galėtų galvoti apie ilgalaikį finansavimą ir tokį finansavimą, kur rizika būtų paskirstita geriau, kur ne, įmonės neturėtų prisimti visos su finansavimu susijusios rizikos. Ir taip pat indėlininkai taip pat galėtų rinktis iš varių galimybių, galėtų kurti diversifikuotus portfelius ir galėtų pasinaudoti privalumais, kuriuos sukurtų tos alternatyvios rinkos. Tačiau to dar neturime Europoje. Europoje mes vis dar priklausome nuo bankų, kai kalba eina apie finansavimo galimybės. Skolos pavertimas vertybiniais popieriais, pensijos ir naujų, finansinės naujovės, fintechas. Da, blockchain technologija parodo, kad dar daug ką galima būtų keisti ir mums reikia keisti ir savo mąstyseną Europoje tam, kad mes galėtume palankiau vertinti visas šias naujoves. Be abejo, reikėtų visą sistemą gerai reglamentuoti tam, kad apsaugotume indėlininkus apsaugotume tuos, kas nori taupyti, bet vienai per kitaip turėsime žengti tą kryptimį. Toliau, ta ataskaitų tikimas pagal šalis. Čia dar daug ką galima, daug ką padaryti. Ir čia aš kalbu galvoje apie 88.1, 88.2 reikėtų iš tikrųjų dar viską labai gerai ištirti, kad galėtume, da, kad žinotume apie visas įmanomas galimas nesažingas praktikas. Bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė yra tik tai, vien, tik tai vienas visos tos sistemos elementas yra ir kitų. Yra tos vadinamosios tuščios pašto dėžutės įmonės, dabar bus apmokestinamos per patronuojančią įmonę, net ir trečiose šalise. Mes, mes turime da, palūkanų ribojimo nuostatas. Be to sumažinome ir taip vadinamas, vadinamasis patentų dėžutės. Taigi mes daug ką padarėme jau kovodami su mokesčių vengimu. Ir Bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė yra tik vienas pasiūlymas. Vyko įvairios diskusijos ir e, kai kam atrodo, kad tai yra viena iš išimčių, kuri, kuri gali nuvesti kitų kelių to paties e, tikslo link. Ir todėl kai kas, pažiūrėjau, klausia, kodėl mes nežengėme BEPS kelių, kodėl nes, nesiekime gyveninti mokesčių bazės erozijos ir pelno perkelimo rekomendacijų. Todėl, kad kai kurioms šalims jos yra priimtinos, kai kurioms ne. Tai reiškia, kad turime surasti skaitinamųjų priemonių, kad paskatintume kai kurias šalis pakeisti savo nuomonę. Savo pirmininkavimo metu mes stengiamės pasistumėti šioje srityje. Įvyko tikrai labai atviros diskusijos ir mes tęsime darbą. Mes manome, kad tiesiog reikia toliau dirbti. To pasiūlymo prototipas nepasiteisino, bet komisija ir taryba nepraranda vilties. Dėkoju. Pervanš Berės. Dėkoju. Aš esu e, iš tų, kas man. Ir mes tikimės, kad kai jūs nebepirminkausite taryboje, jūs e, tikrai pasistumėsite, kurdami bendrą mokesčių bazę. Tai yra labai labai svarbu, tai yra svarbu tam, kad mes galėtume uh, ne tik kovoti su mokesčių vengimu, bet kad galėtume kurti ES nuosavus išteklius. Taigi, ponė ministrė, aš tikiuosi, kad jūs tikrai pritarsite mums ir paremsite šį pasiūlymą, nepaisant to, kad jūs daugiau ne, nebebūsite Ekofino pirmininkas. Jūs kalbėjote apie da bendrą da fiskalinę būklę, aggregated fiscal stance, kaip minėjote, tai kaip vieną iš jūsų naujovių. Ką Jūs patartumėt e, tiems, kas pirmininkaus po Jūsų, kai, e, nes žinome, kad e, net ir diplomatiškai tariant, kai kurios šalis neįtin palankiai vertino parlamento pasiūlymą. Parlamentas jau kuris laikas siūlo atsižvelgti į tą konceptą, kai, yra, kai bandoma vertinti šalies finansinę būklę. Uh, Ir trečias klausimas yra susijęs su PVM mokesčiu. Aš pastebėjau, kad per pastarąjį kofino posėdį čekai e, ir prancūzai nesutarė visiškai neprimtinai. Parlamentas e, pasisakė labai aiškiai už tai, kad būtų derinamas PVM tarifas taikomas leidiniams, tai yra knygoms ir elektroniniams knygoms. Ir e, panašu, kad tas klausimas dabar naudojamas kaip įkaitas e, diskusijose apskritai dėl mokesčių. Kaip Jūs vertintumėt, įvertintumėt tokią situaciją? Taip, tai yra vienas iš tų neįtin e, malonių naujovių. Tai yra, e, net ir kai kurie tarybos nariai tą pasakė, kad yra toks e, neįtin malonus poslinkis. Mes siūlėme įvairių kompromisų, girdėjome tiek daug įvairių patikinimų, net nežinau, kaip galima būtų juos įvertinti. Mes pasiūlėme daugybę įvairių saugiklių kad sureaguotume į visų nuogastavimus. Nes mes norėjome, kad tas pasiūlymas dėl bandomojo projekto vis dėlto pasitaisytų, jis būtų unikalus pasaulyje dėl varių priežasčių. Bet jei e, kokia nors šalis sako, pavyzdžiui, kad to pasiūlymo pakeitimas reikalingas tam, kad galima būtų geriau kovoti su mokesčių vengimu. Nors žinom, ir žinome, kad, e, kad tai tam tikrose šalyse tai, tai padėtų, padėtų da, e, susigražinti da, daugybę lėšų. Mums pasakoma, kad ten susidarytų da, didelė skylė tarp e, pajamų ir išlaidų. Ir kalbėjome apie tai, kad kad šalims reikės perinimo laikotarpio, bandomojo laikotarpio, jos norėjo dešimt, dešimties metų laikotarpio, mes sustrėm dėl penkerių. Atsisakėme reikalavimą, kad e, kaimininė šalis galėtų taip pat e, prisijungti prie to mechanizmo. Taigi mes tikrai padarėme viską, aštuonias nuolaidas padarėme. Deja, negaliu dabar gilintis į detalės, bet e, praeitą savaitę Praeitą savaitę nebuvo tinkamas laikas patvirtinti bandomąjį projektą. Deja, dėl to ir prasidėjo vertinė tų įvykių, apie kuriuos jūs kalbėjote, jie mus nuvylė. Kiekvienas labai aiškiai pasakė, kad kad galima iš esmės buvo tikėtis, kad bus pritarta, kad nepaisant kai kurių kitų dalykų susijusių su e, e-box. Fiskalinė būklė. Čia situacija yra sudėtingesnė, nes čia reikia kalbėti kalbėti apie valdyseną. Komisija pateikė pasiūlymus, juos nagrinėjo finansų ministrai ir visiems atrodo e, taryboje ir euro grupėje kad mes e, galime viską vertinti. Žinome, kad ir TVF netgi parengė dokumentą dėl valdysenos Europos Sąjungoje, kuriame kalbama, kaip mes galėtume geriau koordinuoti savo veiksmus. Taigi čia, manau, reikia kalbėti apie tai, kad darbas vyksta ir mes visi suprantame, kad trūkumų e, esama. Kai kas e, dėl to kaltina 3 procentų rodiklį, Kiti sako, kad reikėtų gal pagalvoti, ar nereikėtų susitelkti ties konsolidacija. O kiti sako, kad gal reikėtų pagalvoti apie konvergenciją, kad mums neužtenka vien konsoliduoti mokesčių bazės, reikėtų ją konver, siekti ją konverguoti. Ir tai, kad uh, jūs uh, netin palankiai vertinti tą pasiūlymą yra suprantama, jie jaučia, ta, taip pat, pat jaučiasi ir kai kurie kolegos taryboje. Bernd Liukė, aš norėčiau kalbėti vokiškai. Gerbiamas ministrė, jūs apibendrinote Maltos pirmininkavimą, bet aš noriu jūs paprašyti apžvelgti ilgesnį laikotarpį, ne vien tik tai šešis mėnesius. Uh, Dėl bankų sektoriaus ir e, bankų sąjungos. Kaip Jūs vertinate e, e, bankų sąjungos sėkmę? Bankų sąjunga ir visi teisės aktai, kurie susijęs su finansiniu sektoriumi, buvo sukurti tam, kad galėtumėm užbėgti tam tikriems įvykiams už akių. Taip pat kad e, mokesčių mokėtai neturėtų padengti bankų veiklos padarinių. Bet matome, vėl neseniai mokesčių mokėtojai e, turėjo susimokėti kilus neseniam, neseniam skandalui, bet tai netitinka BRRD tikslų. Dėl banko populiar čia akivaizdžiai buvo nepastebėta, kad banko veikla nėra sklandi, o jeigu buvo pastebėta, nebuvo imtasi jokių veiksmų. E, šis bankas sėkmingai išlaikė e, du streso testus ir staiga sužlunga, nors nėra jokio streso, jokios krizės. Tai kaip galima būti, būtų vertinti padėti, ar buvo uh, imtasi pastangų europinių lygmenių tam, kad bankai taptų saugesni, tam, kad būtų galima e, nuspėti tam tikrus įvykius ir užkirsti kelią tam, kad vėl mokesčių mokėtojas mokės. Ačiū. Tarybos prioritetas yra bankų sąjungos stiprinimas, dėl to nekyla jokių abejonių. Mūsų tikslas buvo pasiekti kiek įmanoma daugiau pažango šioje srityje. Kalbu tiek apie rizikos pasidalyjimą, o taip pat ir rizikos mažinimo paketą. Kalbant apie rizikos mažinimą, buvo pasiektas bendras susitarimas, kad mes turime tęsti darbą su pasiūlymu, tačiau Tuo pačiu metu buvo pabrėžta, kad būtina mažinti e, riziko, riziką, kad reikia imtis rizikos mažinimo priemonių. Džiaugiamės galėdami paskelbti, kad taryba pavyko susitarti dėl dviejų dalykų, kad buvo pasiek, patikta ir pažangos ataskaita. Nebuvo lengva e, išspręsti klausimus, e, E, kylančius tarp e, kilmės šalies ir primančios šalies, primančiosios šalies. Bet mums pavyko rasti tinkamą pusiausvyrą. Minėjau du bendruosius požiūrius. Visų pirma, tai yra pasiūlymas dėl banko kreditų ir išpirkimo. Tiksliau, užstatų. Ten aiškiai nurodyta, kas turi būti daroma žingsnis po žingsnio Ir dabar padėtis yra aiškesnė ir e, investuotojams, kada banko turtas gali būti paverstas akcijomis. Tai tikrai labai naudinga. Na ir dabar, kai buvo rasti du bendrėjai požiūriai, mes norėtumėm padiskutuoti ir su Europos parlamentu, kai jūs jau turėsite savo nuomonę. Dabar dėl perinamo laiko tarp nuostatų dėl IFRS 9 ir didelio poveikio režimo. E, tikrai tikimės, kad su e, parlamentu netrukus prasidės dėrybos. Dėl MPL čia padėtis yra sudėtingesnė. Mes į valetą neformaliam sustikimui buvome pakvietę visų institucijų, kurios sprendžia šias problemas atstovus. Buvo kalbėta apie vairias priemonės, tačiau nebuvo rastas aiškus receptas, ką daryti. Nes problema iš tikrųjų labai įvairialypė. Liepos mėnesį, jei neklistu, pasirodys rekomendacijos, o taip pat yra ataskaita, kur bus kalbama apie vairias politikos kryptis problemai spręsti. Mes taip pat rengiame ir veiksmų planą dėl e, tų e, blogų paskolų. Ir mes tikimės, kad tas veiksmų planas bus patvirtintas ekofine Liepos mėnesį. Taigi šiek tiek palaukime ir pasižiūrėkime. Su šiuo klausimu dirba ir kitos grupės, ECB taip pat e, turi savo nuomonę, dirba patys šviesiausi protai, spręsdami šią, šią problemą. Viskas netai paprasta, nes su tuo e, susijusi ir valstybės pagalba ir kiti klausimai. Aš norėčiau jūsų paprašyti pakomentuoti e, Montepaski ir Banko Popular atvejus. E, šiems bankams taikomos priemonės nepasiteisino. Jūs turėtumėte turėti nuomonę šiais klausimais. Na, nemanau, kad galėčiau užsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Mes turime žvelgti bendrasias rekomendacijas. Nemanau, kad taryba yra susijusi su šiais jūsų minėtais atvejais. Thank you. Labai ačiū. Be abejo, aš galiu suprasti, kad taryba negali komentuoti atskirų bankų bet klausimas, ko gero, buvo štai koks. Koks, kaip mes manome, ar mūsų sukurtas režimas veikia pakankamai gerai tokiamis aplinkybėmis. Jeigu aš turėčiau įgaliojimą išsakyti poziciją visų tarybos narių vardu, tai taip ir padaryčiau, bet tokio įgaliojimo neturiu. Panas Troirer, kalbėsiu vokiškai pirmininkė. Visų pirma, buvo pasidžiaugta Maltos pirmininkavimo pasiekimais. Alda vardu aš taip pat norėčiau pasakyti, jog, pavyzdžiui, e, džiaugiamės dėl pažangos padarytos vertimo vertybiniais popieriais srityje. Įvyko trišalių dėrybų, jos buvo sėkmingos. Buvo atsižvelgta ir į realios ekonomikos poreikius smulku, smulkės bei vidutinės įmonės. Jūs taip pat paminėjote, kad buvo padaryta pažanga e, kovojant su agresyviu mokesčių vengimu. Tai vis dar labai aktuali problema, nes reikia kovoti su patentų dėžutėmis ir hybridinėmis struktūromis. Taip pat uh, E, paminėčiau ir dvigubą apmokestinimo ginčių sprendimo mechanizmą. Čia jau buvo imtasi iniciatyvos. Deja, e, nustebome, jog taryba priemė sprendimą prieš pasikonsultuodama su Europos parlamentu. Nebuvo atsižvelgta į mūsų nuomonę. Mes netgi negalėjome pateikti savo komentarų. Uh, Aš kaip ekon komiteto pranešėjas šiuo klausimu tikrai norėčiau pasakyti, kad mums tai labai nepatiko, tai buvo labai nedraugiškas elgesys Europos parlamento atžvilgiu. Į mūsų pasiūlymus, formuojant poziciją taryboje, buvo visiškai neatsižvelgta. Tai gal galite paaiškinti, kodėl? Kodėl taryba nepalaukė Europos parlamento pozicijos, juk mes taip uh, konstruktyviai dirbame. Na ir paskutinis klausimas dėl įstatymų skirtų kovai su pinigų plovimu. E, kai kurie, dabar yra svarstami kai kurie pasiūlymai ir aš noriu jūsų pasiteirauti. Ar dabar pateikti, pateiktų pasiūlymų, europinių pasiūlymų pakaks, uh, norint išvengti tokių skandalų, kaip kad, pavyzdžiui, Panamos dokumentų skandalas. Ar vis dėlto jūs e, siūlytumėt pirmininkausiančiai šaliai e, siekti ir daugiau pasiūlymų dėl kovos su pinigų plovimu. Ačiū. Double... Jei neklistu, jūs kalbate apie dvigubą apmokestinimo ginčių sprendimo mechanizmą, ar ne? Taip, taip, būtent apie tai ir kalbu. Taryba priemė sprendimą dar prieš balsavimą Europos parlamente. Tai buvo labai nedraugiškas elgesys, nes mes labai konstruktyviai dirbame. Aš pats buvau ekon komiteto pranešėjęs šiuo klausimu. Ir mes tikrai norėjome, kad taryba atsižvelgtų mūsų poziciją. Gal galite paaiškinti, kodėl tai, kodėl tai buvo neįmanoma? Na, manęs apie tai neinformavo, bet noriu pasakyti, kad tas teisės aktas bus patvirtintas tik tada, kai Europos parlamentas pateiks savo pozicijas. Dar, tas teisės aktas dar nėra patvirtintas mano domenimis. Uh, Na, o mano antras klausimas buvo susijęs su teisės aktais skir... skirtais kovai su pinigų plovimu. Ar e, pakanka dabartinių pasiūlymų, ar e, pirmininkausiantis šalis turėtų siekti papildomų teisės aktų? O taip, e, pasirodys dar nemažai pasiūlymų. Mes laukiame pasiūlymo dėl tarpininkų, finansinių tarpininkų. Uh, kurie galbūt teikia konsultacijas, kaip išvengti mokesčių, kaip vykdyti agresyvų mokesčių planavimą. Taip pat dar neišspręstas ir tas klausimas, kaip ataskaitos apie kiekvieną atskirą šalį, toliau e, įmonių bendra konsoliduota mokesčių bazė. BEPS rytis labai sudėtinga, yra daug rekomendacijų. Mes dirbame tik su esminiais aspektais. Pavyzdžiui, minimaliai standartais, kartais įdom dar šiek tiek toliau. Vis dėlto viskas labai sudėtinga. Reikėjo ne vienerių metų pasiūlymams pateikti, rasti išeitą. Kaip sakiau, Tie teisės aktai, kurie likščiau jau buvo patvirtinti, kol kas dar netaikome. Tik tuomet, kai tie teisės aktai įsigalios, kai jie bus pradėti taikyti, pamatysime pokyčių. Tuomet matysime, kaip įmonės investuoja, reaguoja, perkelinėja pelną ir taip toliau. Ir dar šis tas ES valstybės narės yra prisėmusios įsipareigojimo ir, ir EBPO. Nepakanka kalbėti vien tik apie ES teisės aktus. Mes esame prisėmę tarptautinių įsipareigojimų. Ir čia taip pat paminėčiau ir trečiasios šalis. Dėl Elksenos kodekso čia mes e, tikrai nemažai padirbėjome, Mes gėdijame, kritikavome tas trečiasias šalis, kurios nepatvirtina bent minimalių, tų minimalių standartų, kurie yra čia Europoje. Ta pati pasakyčiau ir apie ataskaitas, apie atskiras šalis. Mes esame ne tiek susirūpinę dėl paskelbimo, bet dėl to, kad uh, Institucijoms buvo suteikta daug informacijos ir įgaliojimų tą informaciją e, keistis. Visų pirma, pavyzdžiui, teismų sprendimai mokesčių srityje. Dabar mokesčio institucijos yra įsipareigojusios keistis tokiais sprendimais tarpusavyje. Taigi e, yra didžiulis teisėkuros pasiūlymų paketas. Uh, ir manau, kad jį patvirtinę tikrai labai pasistumėsime į priekį šią srityje. Na, problemų kyla apskritai ne tik su Maltos pirmininkavimu, tačiau su tarybos požiūriu apskritai, nes neretai tie bendrėjai požiūriai yra tvirtinami dar prieš mums formaliai patvirtinant nuomonės ir tai mūsų supratimu nėra teisinga. Tai prieštarauja pačiai sutarčių esmiai, kalbant apie konsultacijų procesą. Barbara Kapel. Ačiū pirmininkė. Ministrė, aš noriu paminėti kel, keletą dalykų. Visų pirma, kova su mokesčių vengimu. Europos parlamentas ir komisija per pastarąjį pusmetį tam skiria labai daug dėmesio, taip pat ir taryba buvo svarstomi kai kurie dosije. Jūs sakėte, kad pavyko pasiekti pažangos ginčių dėl uh, E, ginčių sprendimo mechanizmo srityje, o taip pat ir sudarant nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašą. Gal galite pasakyti, kaip Jūs manote per e, kitą pirmininkavimą, per kitą šių metų pusmetį, dėl kokių klausimų gali pavykti susitarti, kur yra didžiausios galimybės susitarti. Kitas klausimas susijęs su Graikija ir paskutinę išmoką Graikijai. Na, eurozonoje nepavyksta susitarti dėl Graikijos, taip pat nepavyksta susitarti ir su Europos centriniu banku, kuris vis dar neišmokėjo paskolos, nesuteikė paskolos Graikijai. Kai kas sako, kad Cipros vyriausybė per mažai reformų atlieka, kad e, infliacija vis dar tokia pati kaip kad prieš krizę sakoma, kad buvo daug kalbėta ir nutarta, bet mažai gyvendinta. Ir aš noriu jūsų pastirauti, kokia yra e, vidutinės trukmės laikotarpio e, strategija dėl Graikijos skolų arba galimybės išsimokėti skolas. Gal turite dar kažkokią kitokią strategiją? Uh, Na, o galiausiai klausimas dėl komisijos komunikato apie e, pinigų ir valiutų sąjungos stiprinimą. Komisija siūlo tam tikrą paskatų sistemą tam, kad šalis būtų suinteresuotos įgyvendinti joms skirtas rekomendacijas. Ar taryba turi požiūrį dėl bendro biudžeto, bendro finansų e, e, ministro? Uh, ar eurozonos galimybę skolintis. Many, many but... Taip, daug klausimų buvo pateikta, tačiau pabandysiu juos atsakyti žingsnis po žingsnio. Euro obligacijos, e, edis susijimas. Turiu pasakyti, kad visa tai visada susiduria su vadinamomis moralinėmis grėsmėmis. Bet kokia solidarumo schema visada turės su tuo susidurti. Nereiškia, kad tai bus kažkokia neperžengiama siena, tačiau tokia kliūtis iš, iškils. Dabar šalis kreditorės - Vokietija, Malta ar bet kuri kita valstybė narė. Na, tos, kurioms problemų nekyla, norėtų e, kad būtų užtikrinta, kad dirbant solidariai, e, bedoje atsidūrusi šalis pademonstruos, jog e, bando atsitiesti. Na ir jūs kalbėjote apie Graikiją, apie jų atliktas reformas ir minėjote, kad jūsų nuomonė galbūt ne viskas buvo padaryta. Tačiau taip visada būna tokia abejonė. Mes padedame jums padėti e, savo pačiam, tame yra reikalo esmė. Ir kai šalis kreditorės tikrai nebendradarbiaus, kalbant apie um, kažkokį tai išteklių sutelkimą ir panašiai, priemonių sutelkimą, jeigu tai nebus padaryta. Dabar dėl Graikijos atveju. Situacija yra tokia, kokia yra. Ir labai svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos visos sąlygos. Tos sąlygos yra skirtos padėti šaliai, padėti visiems ir padedu užtikrinti, kad skiriamos lėšos ne, ne, nenukeliaus e, pavėjui, kad tai bus panaudota tinkamai, pateks į rinką ir taip toliau. Be abejo, čia kyla e, skolos tvarumo klausimas. Ir tarptautinio valiutos fondo nuomonė yra kitokia nei ES nuomonė, būtent dėl šios svarbios priežasties. Todėl, kalbant apie Graikiją, e, reikia nepamiršti, kad Tarptautinis valiutos fondas turi savo taisyklės. Ir tos taisyklės, kurių reikia laikytis tarptautiniu mastu, skiriasi nuo mūsų taisyklių. Mes padedame, kai tai yra būtina, kai tai yra pagrysta. Ir E, galime sumažinti tą įsiskolinimų naštą, tačiau tai nereiškia, kad jos bus visiškai panaikintos. Tačiau tai nereiškia, kad bus sumažinta vertė. Toks yra solidarumo žingsnis ir tiesiog bandama atsižvelgti į visas aplinkybės, siekiant užtikrinti, kad turima skola netaptų per daug didelė našta. Na ir norėčiau priminti, kad per paskutinį e, e, tarybos posėdį tiek ir tarybos atstovai, tiek ir Tartautinis valiutos fondas sustarė dėl principinių dalykų ir dabar TVF e, pateiks tą informaciją valdybai. Na ir panašu, kad mums pavyko rasti būdą, kaip kartu sugyventi atsižvelgiant į tas mūsų nustatytas sąlygas. Ačiū labai. Dabar klausimus teks grupuoti, nes e, vertėjai mums padės neilgai. Atsiprašysiu narių, ponė Langen, prašau. Ponas Langen. Aš vis dėlto kalbėsiu vokiškai. E, Gerbiamas ministrė, labai ačiū už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Jūs pasakėte ir aš užsirašiau, kad kova su pinigų plovimu sudėtinga. Viskas tapo dar sudėtingiau po Panamos skandalo. Visiškai neseniai Strasbūrė mes apie tai diskutavome. Ministras pirmininkas sakė, kad vyks keturi tyrimai. Na ir tik prieš jį ir jo žmoną nukreipti tyrimai yra susijęs su Panamos skandalu, kiti trys tyrimai neturi su to nieko bendro. Mes buvome vykę, nuvykę į Maltą patikrinti faktų. Ten kalbėjome su vairiomis institucijomis, taip pat ir su jumis. Jūs iš dalies taip pat ten buvote. Kalbėjome apie e, tyrimus e, kurios, su kuriais susiję ir Maltos vyriausybės nariai. Ir finansų ministr, ministerijos ataskaita atsirado policijos komisariete. Na, o e, policijos vadovas tiesiog atsistatydino. Uh, jo, e, jį pakeitęs asmuo e, pasakė, kad negali nieko komentuoti, kol to nenurodys teismas. Kodėl apie tai kalbu? Ogi todėl, kad skaitau e, laikraštyje apie tai, kad EPP frakcijos nariai Kaza ir Metsola tapo tarsi visų priešais bet e, aš kaip katalikas tikrai manau, kad demokratijos principus reikia ginti. Ir štai pateiksiu klausimų. Pirma, ar tyrimai jau pradėti, ar padėtis tokia pati kaip ir vasario 20 dieną, kai viską bandoma tarsi užgneušti. Jūs tikrai puikiai padirbėjote, aš dėl to a, e, nesiginčiu, aš visą laiką jūs dirbd, e, girdavau. A, bet ar galima pasitikėti jūsų vyriausybę, jeigu jūs nesugebate atlikti tyrimo toliau dėl Elksenos kodekso. Jūs neatsakėte į mūsų klausimus. Kitos 27 valstybės narės atsakė, jūs likščiau ne. Elksenos kodeksas yra tarp institucinė, tarp institucinis organas. Ir, na, neaišku, ar Maltos nereikėtų traukti į mokestinių rojų sąrašą, juodai sąrašą. Viskas priklausys e, nuo e, to, kaip Malta elgsis. Viskas e, visą laiką taip pat. Visų pirma, dėlsiama pradėti posėdį, vėluojama, O kai jau tik e, pradedamas e, kritikuoti e, svečias, jūs mane bandote nutraukti. Aš tikrai norėčiau sužinoti, ką darė Maltos vyriausybė tam, kad išsiaiškintų padėtį. Liūdžiu Morgan. Grazie. Allora, mm. Ačiū. Turiu tris klausimus. Kalbėsiu labai greitai. Uh, Visų pirma, Europos komisija gegužės pabaigoje paskelbė pamastymų knygą apie ES ekonomikos ir pinigų sąjungos ateitį. Jūs iš dalies mano klausimą jau atsakėte, bet aš dar noriu pasitirauti. Kaip Jūs manote, ar yra politinė valia iš valstybių narių pusės e, imtis ryštingesnių žingsnių tam, kad būtų suformuota, baigta formuoti ekonomikos ir pinigų sąjungą. 2017 m. sausio mėnesį Vokietijos kanclerė e, pasakė, kad ji e, e, yra suglumusi e, arba sutrikusi dėl ES biudžeto aktyvų. Ar yra kažkokia valia čia tęsti darbus? Turiu klausimų ir dėl CCTB ir CCCTB direktyvų. Jūs jau atsakėte kolegės Bereš klausimus. Aš noriu išsiaiškinti, ar jūsų nuomonė valstybės narės galėtų uh, nutarti, kad dalis pelno gauta iš CCCTB ir CCTB galėtų tapti ES biudžeto nuosavų išteklių dalimi. Ir dar vienas klausimas apie e, PVM. PVM knygoms ir kitiems leidiniams. Man susidarė toks įspūdis, kad e, čia darybos užtruks tikrai labai ilgai. Fulvio Martučelio. Sì, grazie. Grazie. Sì, grazie. Eh, Ačiū. Norėčiau pasveikinti ministrą atvykus į mūsų posėdį. Turiu porą klausimų. Žinome, kad Malta e, tapo tokiu populiariu e, Italijos verslininkų taikiniu, jeigu galima tai pasakyti. Ir taip yra dėl vienos vienintelės priežasties, dėl palankios mokestinės sistemos. Ar žinote, kad kasmet daugiau nei 4 milijardai eurų pajamų yra prarandama dėl to, kad naudojamasi kitų šalių, tarp jų ir Maltos, mokestinėmis sistemomis. Ar jums tai atrodo tinkama? Ar vis dėlto manote, kad tokio pobūdžio sistema gali pritraukti abejotinos kilmės kapitalą į šalį. Norėčiau sužinoti, kokie mechanizmai yra naudojami norint kontroliuoti tuos investicijų srautus, kas tikrina tų investicijų kokybę. Taip pat perskaitėme jūsų kreipimąsi raginimą viršininkus atvykti į Maltą ir ten imtis veiklos. Galbūt daugiau informacijos apie tai galėtumėte pateikti, nes e, to teiravosi Italijos institucijos. Ponas Fernandes, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, turiu du klausimus. Visų pirma, dėl tų diskusijų vykusių ekofine ir E, bendradarbiavimo grupės dirbančios su finansinių sandorių mokesčių darbo rezultatais. Norėčiau daugiau sužinoti, kaip vyksta tos diskusijos. Taip pat norėčiau e, dar kai ko paklausti. Dėl EDIS. Indėlių e, garantijų schemos. Žinome, kad taryboje vyko techninės diskusijos, reikės kažkada perėti prie politinių diskusijų, tačiau įdomu būti sužinoti, kaip vyksta diskusijos pastarosius penkis mėnesius ir ar optimistiškai esate nusteikę dėl ateities. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Aš čia ne savo asmeninę nuomonę atsto, pristatau, aš pristatau tarybos nuomonę, jos vykdomą darbą, jos pasiūlymus. Tad galiu atsakyti tik į tuos klausimus, kurie mm, atitinka mano kompetencijos rytis. Na ir tiek daug klausimų buvo pateikta. Ir be abejo, mm, lauksiu tų klausimų raštu, mm, į kuriuos galbūt šiandien negalėsiu atsakyti, nes, kaip jau minėjau, yra ta teisinė problema. Ir aš pats, kaip finansų ministras, Malto finansų ministras, m, mm, galiu sakyti vienus klausimus, o kaip Panamos skandalo tyrimų komiteto m, mm, narys m, mm, į kitokius klausimus galėčiau atsakyti. Na ir pradėsiu nuo politinių elementų ir nuo to, ar yra politinės valios e, stiprinti tą Europos pinigų ir valiutos sąjungą. Man atrodo, kad taip. E, Kalbant apie politinę aplinką, ji keičiasi, visi tai suprantame, visi tai matome. Na ir nežinau, ar tai vyksta dėl Brexito rezultatų, ar dėl Trumpo išrinkimo JAV prezidentu. Net ir Prancūzijoje vykę rinkimai keičia mm, diskusijų toną taryboje. Ir greičiausiai po Vokietijos rinkimų situacija dar labiau suintensyvės. Vis dėlto kalbant apie bendrąją rinką, apie tą e, lėtą mm, situacijos vystimasi, man atrodo, kad tai turėtų pasikeisti, turėtų e, pereiti prie intensyvesnių procesų ateityje. Dabar dėl Italijos ir dėl mokestinių sistemų. Galiu užtikrinti, kad Maltos e, mokesčių pareigūnai palaiko ryšius tarpusavyje, jie keičiasi informaciją. Ir kalbant apie EML ar apie mokestinius aspektus, tai tikrai yra daroma. Tad e, tikrai Malta nėra kažkoks tai mokestinis rojus. Ir čia be abejo galime pradėti mėtytis kažkokiais kaltinimais, tačiau tai nėra tinkamas, e, tinkamas žengimas į priekį. Yra institucijos, kurios yra už tai atsakingos, turime jas sustiprinti, turime teisės aktus. Na, o dėl kitimos informacija. E, jis tikrai keičiasi, tampa intensyvesnis nei ateityje. Ir nežinau, ar čia reikėtų kaltinti mūsų mokestinę sistemą. E, reikia nepamiršti, kad e, viskas e, buvo palaiminta ir Europos tarybos. Tad nežinau, ar čia reikėtų pradėti kurti kažkokias tai istorijas. O dabar dėl EBPO komisijos, Tarptautinio valiutos fondo. Būtent jie yra atsakingi už tai ir nėra kažkokių tai dokumentų, kurie būtų pagristi jūsų e, kaltinimais. Dabar dėl Edis. Mums buvo pasakyta dirbti su tuo iki Vokietijoje vyksinčių rinkimų. Man atrodo, kad tai nebuvo labai svarbus bankų sąjungos komponentas. Dabar dėl CCCTB. E, tai yra orientuota į pelno perkelimą remintis e, sandorių kainodarą. EBPO dirba vienoje, e, dirba vienoje srityje, o kalbant apie CCCTB, iš esmės šiek tiek kitoje srityje yra vykdoma veikla. Na, nu, kas yra daroma su lėšumis, čia jau yra pasirinkimas. Kalbant apie FTT veiksmus, kol kas viskas yra sustoję, man atrodo, kad tik vieną kartą jie susitiko e, mūsų pirmininkavimo metu, tik vienas toks susitikimas buvo organizuotas, tad kol kas situacija yra tokia, kokia yra. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. E, lūkesčiai nebuvo dideli, visi mane, kad Malta nedidelė šalis ir jai nelabai ką pavyks nuveikti. Tačiau man atrodo, kad tikrai pasiekime vos nerekordinių teigiamų rezultatų. Dar yra laiko iki mėnesio pabaigos ir mes esame gana patenkinti savo darbo rezultatais ir savo pirmininkavimo taryboje. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad m, mm, taip sėkmingai bendradarbiavome ir pademonstravote tokius gerus rezultatus. Taip, Pirmininkavimas dar nesibaigė. Ir manau, kad esame darbą su jumis, kaip su ECOFIN nariu ir ateityje. Tad ačiū ir dėkoju visiems kolegams taip pat.